Labą dieną visiems. Labą dieną ponios ir ponai, mėly kolegos, gerbiami nacionalinių parlamentų nariai ir Europos parlamento nariai, kurie susirinkote į šį bendrą tarp parlamentinį Europos parlamento ir nacionalinio parlamento nacionalinių parlamento narių susitikimą, kurio tikslas yra aptarti demokratinę skaitomybę vidaus saugumo strategijos rytyje bei Europolo, Eurojus ir um, Frontex agentūros vaidmenis. Sveikinu jūs susirinkus iš tokį posėdį jau ne pirmą kartą. Mes nacionalinių parlamentų uh, atstovai ir Europos parlamento atstovai susirenkame kartu, kad aptartumėm svarbius klausimus susijusius su Europos laisvės saugumo ir teisingumo erdve, kaip tai yra nustatyta Lisabono sutartyje. Jau dveji metai praėjo nuo to, kai Lisabono sutartis įsigaliojo Mes džiaugiamės tuo, kad galiausiai, galiausiai buvo visiškai aišku, jog piliečiai yra visų Europos procesų esmė, Europos projekto, Europos kūrimo esmė, mūsų darbo tvarkės tiek nacionaliniuose parlamentuose, tiek Europos parlamente esmė dirbant kartu. Tačiau nepakankamai pabrėžėme kaip tokia nauja institucinė struktūra pagal Lisabono sutartį apsunkins mūsų gyvenimą. Mes sakėme, kad prisitaikant prie Lisabono sutarties reikėjo viską supaprastinti, nes Lisabono sutartis reiškia supaprastinimą. Tačiau tai buvo tik tai dalis tiesos, ne visa tiesa. Visa tiesa yra tokia, kad kai kuriuose sritise parlamentų gyvenimas darosi sudėtingesnis tiek nacionalinių parlamentų, tiek Europos parlamento dėl, aišku, e, teisingo reikalo, pagrysto reikalo, nes mes turime dar daugiau dirbti kartu kad sustiprintumėm ES politiką laisvės, saugumo ir teisingumo srityje. Uh, sprendžiant tiek daug labai svarbių mūsų piliečiams kasdienėme gyvenime aktualių klausimų, tai yra sienos, laisvas judėjimas po bendrą mūsų pilietybės erdvę, kova su tarptautiniu nusikalstamumu, teismų ir policijos bendarbiavimas, kovojant su rimtais nusikaltimais, kurie taip pat yra tarptautinio matmens kova su priekyba žmonėmis, kontrabanda, pinigų plovimu. saugumo strategija dėl bendrų saugumo tikslų, ypač kovos su terorizmu bei piliečių laisvo judėjimo erdvės stiprinimas, kad piliečių teisės būtų įgyvendintos iki galo, būtent galvojant ir apie mūsų sienas, apie tai mes ypač galvojame čia. Ir mes kartu ir jūs, e, nacionaliniai teisės aktų leidėjai, dirbame kartu pagal ES sutarties 12 straipsnį, pagal kurį nacionaliniai parlamentai aktyviai prisėda prie gero ES veikimo. Ypač laisvės saugumo teisingumo erdvėje įvertinant ES politiką toje srityje pagal e, sutarties dėl ES veikimo 70 straipsnį e, per e, Europolo stebėsenos ir Eurojusto vertinimo veiklą, per atitinkamų teisės saugos ir teismų e, struktūrų bendradarbiavimą pagal 8. ES veikimo sutarties 85-88 straipsnius. Būtent todėl surengėme pirmą, pirmąjį tarp parlamentinį susitikimą, o dabar yra antrasis mūsų susitikimas būtent darbo, bendro darbo kontekste. ES parlamentų pirmininkų susitikime Stoholme 2010 metais buvo susitarta rinktis kartu ir tuomet parlamentų pirmininkai paprašė pirmininkavimą perimančios Belgijos panalizuoti galimybės rengti tokias parlamentinės konferencijas e, nuolat, kad užsienio reikalų, teisingumo, vidaus reikalų komitetų, komitetai iš nacionalinio ir e, Europos parlamento galėtų dirbti kartu. Taigi mes e, žengėme tuo keliu nuo to momento ir šiandien mes vėl susitikome uh, ir galvojame apie tai, kaip geriau apginti mūsų piliečius, bendradarbiaujant mums visiems kartu pagal ES teisės aktus. Aišku, didžiulis iššūkis yra priimti teisės aktus, taip pat yra didžiulis iššūkis yra išsaugoti pagrindinės teises ES, didžiulis iššūkis yra taip pat išsaugoti ir pagrindinius nacionalinių teisinių sistemų, nacionalinių teisinių santvarkų elementus. Uh, kurie yra įtvirtinti tam pagal um, ES sutartį, veikimo sutarties 87 straipsnį taip yra daroma pagal subsidiarumo ir princi, proporcingumo principus, kurių turi būti laikomasi, visiškai įtraukiant nacionalinius teisės aktų leidėjus į visus procesus. Taigi visi šie veiklos aspektai, aišku, iškelia mums daug iššūkių, uždavinių, kuriuos turime įvykdyti. Yra nemažai ES agentūrų, Frontex, CEPOL, JASO, ENISA. Taip pat kitos atitinkamos agentūros, kurios jau buvo anksčiau įkurtos kitomis sutartimis, Europolas, Eurojustas. Uh, Taip pat, pavyzdžiui, Schengen informacinė sistema, vis a, tokie mechanizmai kaip Eurodac ir e, kiti informacijos keitimosi mechanizmai. Taigi ES ir nacionalinės administracijos palaipsniui plėtoja tokias priemonės, kurios yra ypatingai svarbios siekiant mūsų tikslų Europos parlamente balsavome dėl paskutinio tarybos sprendimo, tai kad Europolas būtų ES agentūra. Pagal Stoholmo programą paprašėme, kad komisija 2010 rugsėjai pateiktų teisėjai kūrinį pasiūlymą, kurio būtų numatyta Europolo Eurojusto parlamentinė priežiūra pagal ES veikimo sutarties 70 straipsnį, kad būtų galima užtikrinti deramą Europos laisvės saugumo teisingumo erdvės parlamentinę kontrolę. Atsižvelgiant į tva, tą tvarkaraštį, kuris buvo nustatytas trečiojo ramščio teisynui priderinti prie Lisabono sutarties nuostatų, reikia pasakyti, kad mes kiek atsiliekame savo veikloje, taigi tai, ką galime padaryti, privalome padaryti, kad prisivytume ir kad įvykdytumėm savo tikslus mm, pagal piliečių, kuriuos, kuriems atstovavome mes čia Europos parlamente ir jūs nacionalinėse parlamentuose, lūkesčius, kad atitinkamų klausimų pranešėjai, šešėliniai pranešėjai Europos parlamente galėtų taip pat uh, laiku tvarkingai uh, sudalyvauti darbe su atitinkamomis institucijomis bendradarbiauti, su visomis agentūromis uh, bendradarbiauti. Tokios logikos mes laikomės, tokiu keliu mes žengsime. Ir tą darysime tol, kol pasieksime e, tų uždavinių. Tad labai džiaugiamės, kad čia Europos parlamente galime pasveikinti ne mažiau kaip 43 parlamento narius iš 23 nacionalinių parlamentų iš bent 18 valstybių narių. Dėkojame Jums už Jūsų dalyvavimą, dėkojame, kad Jums pakankamai rūpi mūsų svarbios užduotis Europos saugumo, teisingumo, laisvės erdvėje. Ir labai džiugu, kad galiu kartu pirmininkauti šiam susirinkimui kartu su um, Cecilija Malstrom, Europos komisijos nare kuri yra atsakinga už vidaus reikalus komisijoje ir e, su ministru Anan Rapatski, kuris atstovauja tarybai, kuris yra nuolatinio komiteto dėl vidaus saugumo bendarbiavimo e, vadovas, e, jis atstovauja pirmininkaujančiai Lenkijai. Taigi visų pirma, komisijos narė Malstrom, po to ministras Apatski pasisakys, po to suteiksiu žodį kitiems kalbėtojams, kurie pakalbės konkrečiais klausimais, pristatys savo pranešimus, po to turėsime galimybę dalyvauti diskusijomis. Reikia atsižvelgiant į posėdžio tvarkaraštį, žodis bus suteikiamas dviems nacionalinių parlamento atstovams, po to vienam Europos parlamento atstovui. Ir prašyčiau savo pasisakymus apriboti dviem minutėmis, kad tai būtų pakankamai lanksti procedūra, kurią būtų galima normaliai suvaldyti. Ir tai tikrai svarbu turėti omenyje, kadangi mūsų yra nemažai čia, taigi reikia nepamiršti, kad mūsų laukia intensyvi darbo atvarkė šiandien ryto ryte. Komisijos nariai Malstrom be abejo pasisakymo laikas neribojamas, jūs be abejo galite pasisakyti tiek e, laiko, kiek jums reikės, kad galėtumėt pristatyti visą savo mintis. Taigi, komisarė, komisarė Malstrom, jums žodis. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbėmėjai ponės ir ponai, gerbėmėjai parlamentų nariai, džiaugiuosi galėdama šiandien pasisakyti čia ir džiaugiuosi matydama, kad tiek iš jūsų daug susirinko šiam šios dienos ir rytojos posėdžiui. Kaip pirmininkas ir pasakė, mūsų piliečių vienas iš pirmųjų prioritėtų yra saugumas. Eurobarometro apklausos parodo, kad visose mūsų valstybėse piliečiams saugumas yra vienas iš prioritėtų. Mes turime užtikrinti, kad piliečiai galėtų gyventi saugioje erdvėje, kad jų pagrindinės teisės, tokios kaip privatumo, asmens duomenų apsauga, bus gerbiamos. Ir šioje sąrangoje <clears throat> parlamentinė priežiūra yra nepaprastai svarbi, nes ji suteikia mūsų veiklai legitimumo dirbant šioje jautrioje srityje. Lisabono sutartis suteikia jums teisę labiau stebėti Europos sąjungos politiką laisvės saugumo ir teisingumo srityse. Tai ko gero viena iš geriausių sutarties inovacijų, suteikianti daugiau skaidrumo, labiau įtraukianti piliečius e, į šią jautrę ir kartais e, kontradiktišką sritį. E, terorizmas, organizuotas nusikalstamumas, e, priekyba žmonėmis, priekyba narkotikai, visa tai saugumo iššūkiai, kurie tampa vis sudėtingesniais. Savo prigimtimi jie nepaiso sienų. E, nusikaltėliai, kaip ir mes, pasinaudoja naujomis technologijomis, tokiamis kaip internetas. Matome, kad įvairuoja ir pačios nusikaltelių grupuotės. Kad susidurėtų su tais iššūkiais, ES turi prisidėti prie to, ką daro nacionalinės institucijos. Ir čia nacionalinių parlamentų ir Europos parlamentų vaidmuo yra nepaprastai svarbus. Tačiau atsakomybė, užtikrinant, kad ES yra laisvė, saugumo ir teisingumo erdvė, yra dalinamasi tarp valstybių narių ir ES kaip tokios. Beveik prieš metus Europos komisija paskelbė savo komunikatą apie ES saugumo strategiją, kurioje numatė penkis prioritetinius, e, penkias prioritetinės kryptis. Visų pirma, kova su rimtu organizuotu nusikalstamumu, terorizmu, kibernetiniais nusikaltimais, mūsų išorės sienų stiprinimas ir e, e stiprinti pasirengimą e, katastrofoms, ar tai būtų gaivalinės nelaimės, ar žmogaus sukeltos nelaimės. Institucijos, valstybės narės ir institucijos kasdien dirba, kad galėtų tą strategiją įgyvendinti. ES agentūrų vaidmuo dirbančių saugumo srityje vis didėja. Tų agentūrų vadovus jūs išgirsite šiandien ir rytoj tų agentūrų potencialas geriausiai gali būti panaudotas, jeigu jos veiks gerai bendradarbiaudamos su kitomis agentūromis, valstybės narėmis ir visomis institucijomis. Komisija ketina neužilgo pateikti pasiūlymą dėl Europolo reformos, kad galima būtų sustiprinti kovą su terorizmu, nusikalstamumu ir užtikrinti demokratinę priežiūrą. Mes užtikrinsime, kad agentūra taip pat daugiau vaidmens vaidintų Europos e, personalo mokymo mechanizme. Šiandien mes pirmiausia turėtume pakalbėti apie demokratinę atskaitomybę. Demokratinis legitimumas be abejo sustiprės, jeigu didės skaidrumas ir parlamentinė priežiūra. Tai turi atsispindėti valstybių narių e, metinėse strategijose ir metiniuose veiklos planuose. Nesenas reglamentas dėl Frontex veiklos labai aiškiai pademonstruoja, kaip galima sustiprinti demokratinį atskaitomumą. Agentūra dabar kiekvienais metais atsiskaitys Europos parlamentui. Taip pat parlamentas gali pasikviesti generalinį direktorių atsiskaityti už tai, ką jis yra nuveikęs įgyvendindamas iškeltus tikslus. Komisija taip pat stiprina Šengeno valdysenos klausimus. Bet kuri tokia sistema turėtų būti ES lygmens ir įtraukti ES parlamentą. Ir todėl teisinių pagrindų čia pasitarnauja sutarties 77 straipsnis. Mes dabar e, baigiame pirmąją kasmetinę ataskaitą apie vidaus saugumo strategijos įgyvendinimą. Mes įvertinsime pačią strategiją ir numatysime kelius pirmin. Europolas, Eurojustas ir Frontexas visi prisidėjo rengiant šią ataskaitą. Visas grėsmės minėtos pranešime niekur nedingo, jos neprarado savo svarbos. Nemažai yra jau pasiekta, bet reikia veikti toliau. Kovojant su organizuotu nusikalstamumu padaryta gera pažanga, susitarta dėl PNR duomenų perdavimo, priimtas e, dokumentų kovai su korupcija paketas ir priėmėme direktyvą dėl nelegalios prekybos, e, kurioje apibrėžiame šį nusikaltimą ir užtikriname e, apsaugą to nusikaltimo aukoms. Bendri tyrimai, bendrų tyrimų grupės atnešė gerų rezultatų, kai kalbame apie tarpvalstybinį bendradarbiavimą. Terorizmas, radikalizacija privertė mus sukurti vadinamąjį radikalizacijos tinklą, kurį mes inicijavome prieš metus. Svarstame taip pat, kaip galima būtų kovoti su terorizmo finansavimu. Yra pasiūlymų dėl teroristų išteklių, užšaldimo ir kitų pasiūlymų. Padarėme pažangos, taip pat kurdami Europos kovos su kibernetiniais nu-, nusikaltimais centrą, ir sukūrėme e, specialiųjų atvejų reakcijos komandas kompiuterinių nusikaltimų atžvilgių. Esame pažengiai prieki, kovodami su tarptautiniu nusikalstamumu. Krizių valdymas, paskutinis prioritetas, taip pat buvo svarbus, tačiau darbas čia vyko lėčiau negu tikėtasi. Mes manome, kad mes turime kurti savo ES modelį rizikos įvertinimui. Visiškai aišku tačiau, kad reikia papildomų pastangų, jeigu norime pasiekti išsikeltus tikslus. Ir čia labai svarbus geras bendradarbiavimas tarp ES ir valstybių narių. Na ir žinoma, kaip sakiau pradžioje, yra nepaprastai svarbu, kad mes gerbtume pagrindinės teisės, kurios dabar įtrauktas į Lisabono sutartį. Taigi, pabaigai, ponė pirmininkė, Noriu pasakyti, kad parlamentų nariams po Lisabonos tenka labai svarbus vaidmuo. Tai sveikintina, nors e, iš pradžių tai ir sukėlė tam tikras diskusijas apie tai, kad institucijams reikia priprasti prie e, naujų sąlygų. Geras e, to pavyzdys e, yra ponios Poselyno rengiamas e, pranešimas apie vidaus saugumo strategiją. Mūsų e, kasmetinis e, raportas apie e, vidaus saugumą bus gera proga taip pat paskatinti diskusiją. Aš labai dėkoju už jūsų dėmesį. Ačiū komisijos nariai Malmström. Dabar išgirsime kelias žodžius iš pono Adamo Rapatskio. Jis, kaip jau sakiau, yra vidaus reikalų e, ministerijos e, viceministras. Jisai yra pirmininkas vidaus saugumo nuolatinio komiteto ir pirmininkaučias Lenkijos atstovas taryboje. Ir kaip aš jau sakiau, mes išklausysime dar dviejų parlamento narių, tai yra Ritos Borselino pranešėjos ES vidaus saugumo strategijos klausimais piliečio, piliečio laisvės ir teisingumo vidaus reikalų komiteto narės. Ir taip pat profesorius Giuseppe Cataldi, Neapolio universiteto išorės ekspertas, taip pat pasakys šį beitą šią temą. Taigi, ponė Rapatski, jums sutikimas žodis. Gerimas ponios ir ponai. Man yra didelis džiaugsmas dalyvauti šioje diskusijoje šiandien kartu su jumis. Todėl aš su dideliu džiaugsmu prieėmiau kvietimą į šiandieninį posėdį, kuris yra skirtas vidaus saugumo strategijai, Frontex ir kitų agentūrų veiklai bei mūsų ES piliečių saugumo užtikrinimui. Man yra didelė garbė diskutuoti su tokiamis žymiomis asmenybėmis Aš jau daugiau negu 20 metų dirbu vidaus reikalų sistemoje Lenkijoje. Aš taip pat e, galėjau patirti, kaip Lenkijos policija kovojo su organizuotų nusikalstamumu Lenkijoje, kaip vyko policijos reforma. Taigi aš matau, e, kad e, už, saugumo užtikrinimas ES piliečiams yra tikrai didelis iššūkis. Todėl mes turime nustatyti tokią strategiją kuri būtent atsižvelgtų didžiausias grėsmės ES ir jos piliečiams. Nes e, valstybės narės negali atskirai kovoti su tomis grėsmėmis, jos yra per didelės. Mes turime visi bendrai kovoti su organizuotu nusikalstamumu, terorizmu, kibernetiniais nusikaltimais ir su kitomis nusikaltimų formomis. Mes su tais nusikaltimais negalėsime kovoti, jeigu įvairios organizacijos, agentūros ir valstybės narės nebendradarbiaus tarpusavyje. Taigi naujoji vidaus reikalų strategija leidžia mums teikti, kad e, tos priemonės, kurias mes naudojame kovoje su e, šiais nusikaltimais, turėtų remtis mūsų bendromis vertybėmis, tai yra žmogaus teisėmis, demokratija, teisinės valstybės principais ir kaip e, teisėsaugos institucijų atstovas, kurios e, koncentruojasi į kovą su nusikalstamumu, aš e, didžiausią dėmesį kreipčiau į saugumą, kad ES piliečiai būtų apsaugoti, tačiau būtų sikiu išsaugotos ir jų tai teisės. Tai yra mūsų reikšmingas uh, pasiekimas. Todėl tos priemonės, kurios naudojamas užtikrinant saugumą, turi būti proporcingos ir tikslingos. Ir negali atsitikti tokių situacijų, kai siekiant e, užtikrinti tam tikrą saugumo standartą, jis užtikrinamas e, piliečių teisų sąskaita, kišamasi į piliečių laisvės ir teisės. To negali būti. Taigi, vidaus saugumo strategija reikalauja ir įvairių kitų priemonių. Tai pavyzdžiui, mes privalome turėti galimybę naudotis asmenų duomenimis, turime turėti galimybę tos duomenys išsaugoti, rinkti, apdoroti. Be to, tie duomenys turi būti tiekiami didesniais kiekiais, tačiau tuo pačiu apsaugant ir žmonių privatumą. Iš esmės, e, duomenų apsaugos srityje technologijų tobulėjimas neturėtų būti laikomas grėsme. Tobulesnės technologijos mums tik padės apsaugoti geriau asmens duomenis. Turi būti įmamasi e, tobulesnių e, priemonių siekiant rinkti duomenis, apdoroti, saugoti juos. Ir kad tie duomenys būtų renkami tikslingai. Jų saugojimo laikas turėtų būti griežtai nustatytas. Taip pat e, šių duomenų konfidencialumas turi būti užtikrinas. Tai turi užtikrinti nepriklausomos institucijos. Ir šios visos priemonės turi būti gyvenimas atsižvelgiant į duomenų apsaugos principus. Šios priemonės leistų mums e, tuos duomenys, kurie mums yra būtini, patalpinti saugioje sistemoje. Sikiu reikia atkreipti piliečių dėmesį į tai, kad e, gali būti ir apribotos teisės, įmantis kai kurių griežtų priemonių kovojant su įvairiais, įvairiomis e, terorizmo, pavyzdžiui, grėsmėmis ES. Piliečiai turi suprasti tuos dalykus, turi būti informuojami apie mūsų taikomas priemonės. Ir jie taip pat turi žinoti, kad jų asmens duomenis yra renkami saugiai, jie yra saugomi, jie išlieka konfidencialūs. Ir kad niekas kitas, jokia trečioji šalis jais nebepasinaudos. Taigi dabar įgyveninant šią strategiją, e, tai yra vidaus saugumo strategija, kyla didžiausiai iššūkiai visų pirma ne tik tai ES, bet ir jos institucijoms, tai yra e, ypač Europos parlamentui. Mes turime e, užtikrinti kad e, asmens duomenų apsauga turi būti aukščiausio lygio, kad duomenys turi būti renkami ir saugomi ir apdorojami e, būtent laikantis griežčiausių saugumo standartų. E, taip pat, kad operatyvinės veiklos priemonės būtų taikomas paisant žmogaus teisų, taip pat duomenų apsaugos principų. Be to, Valstybėms narėms suteikiama teisė reikalauti, suteikti joms informaciją arba duomenis, kurie jiems yra būtini. Ir valstybės narės gali savo nuožiūrą tos duomenys toliau naudoti, žinoma, užtikrindamas atitinkamus saugumo standartus. Pirmininkaujant Lenkijai, mano svarbiausia užduotis yra reaguoti į iššūkius kylančius vidaus saugumui. Būtent mes užsijimame ilga, ilgamečio strateginių planų įgyvendinimo. Tuose planuose mes e, nurodome įvairias rytis, kuriuose gali kilti didžiausios rizikos arba grėsmės. Taip pat e, e, rengiame strateginius tikslus, operatyvinius planus, kurie padeda mums pasiruošti didžiausiams iššūkiams, kurie gali atsitikti. Taigi, mano darbas yra labiausiai skirtas tam, kad mes mm, galėtume įgyveninti vidaus saugumo strategiją, tačiau sikiu stebėti, kad būtų išsaugotas piliečių teisės ir laisvės. Pirmininkaujant e, Lenkijai, Lenkija stengiasi įgyvendinti ir kurti tą vidaus saugumo strategiją, būtent e, išlaikant aukštą pamatinių laisvių apsaugą. Taigi, tokie mūsų tikslai. Ačiū Jums. Ačiū ministrui Patskiui, o dabar suteiksiu žodį mūsų kolegiai um, pranešėjai dėl vidaus saugumo strategijos, tai yra ponė Rita Borselino iš Europos parlamento. Cari kolegi, è passato. Ačiū pirmininkė. Praėjo metai nuo to laiko, kai Praeitą kartą sutikome, iš esmės dviejai metai praėjo nuo Lisabono sutarties ir pagrindinių teisų hartijos įsigaliojimo. Priešingai nėra sakoma, iš tikrųjų ta sutartis buvo ne vien tik tai kokybinis raidos etapas sutarčių um, visame kontekste, tai buvo tikrai didžiulis šuolis, ypač laisvės saugumo teisingumo erdvėje. ypač kalbant apie bendrus e, minimalius standartus dėl prieglopščio politikos. Ir dabar sutartyse yra e, nustatomos pagrindinės politikos dėl, pavyzdžiui, sienų apsaugos ar migracijos rautų valdymo, vidaus saugumo. Čia irgi mes turėjome pažvelgti plačiau, nei vien tik tai nacionalinės strategijos, turėjome galvoti apie europinę strategiją. Uh, kaip ES sutarties 12 e, straipsnėje yra pasakyta, nacionaliniai parlamentai taip pat turėtų prisidėti prie šių procesų, aišku, neatsisakant privilegijuotų dvišalių santykių su atitinkamomis vyriausybėmis. Ir tik žvelgiant iš europinio požio taško gali e, įveikti, galvoti, kaip įveikti visus iššūkius dėl finansinių aspektų, dėl migracinių srautų valymo, sienų apsaugos. Ir per šiuos metus dėje Matome, kad e, nėra pakankamų finansinių valdymo mechanizmų ES, kokius ES turėjo turėti, pavyzdžiui, dėl bendros valiutos ir dabar stengiamasi prisivyti prarastą laiką. Tikiuosi, kad e, to neatsitiks su Europos laisvės saugumo teisingumo erdvės politika, kur aišku pastaruoju metu iškyla pavojus, kad e, daugėja nepasitikėjimo tarp tam tikrų valstybių narių ženklų. Yra tam tikra tendencija galvoti apie um, nacionalinių sienų kontrolės atkūrimą. Aišku, jeigu eina kalba apie piliečių saugumą, valstybių saugumą, tai galbūt tai būtų pagrysta, jeigu nebūtų iš kažkurių valstybių narių pakankamai garantijų uh, Tačiau reikia galvoti apie, laisvės, judė, apie judėjimo laisvę, kas yra esmė mūsų sąjungai, mūsų ekonomikai. Taigi mes turime dirbti daugiau kartu, turime parodyti daugiau solidarumo, bendro ryšto ir turime nepasiduoti tom tokiom vietiniam tendencijom, tokiam populizmui. Solidarumas yra ES sąrangos esmė. Pačioje sutartyje, 80 straipsnėje yra pasakyta, kad solidarumas yra privalomas, ne vien tik tai finansinis solidarumas. Ir tai taip pat iš dalies matoma ir Stoholmo Europos vadovų tarybos išvadose, atitinkamose strategijose, pavyzdžiui, vidaus saugumo strategijoje, kuri buvo patvirtinta nais metais. Šioje srityje, galvojant būtent apie sąžiningamą darbiavimą, ES pasakė, kad Rumunija ir Bulgarija e, turėtų pradėti e, savo Šengeno darbus, šengeno bendarbiavimo darbus, turint omenyje, aišku, griežtus standartus, kurios turi atitikti tos valstybės. Ir čia tikrai neina kalba apie papildomų sąlygų kėlimą, o kalbama, aišku, apie tai, kad šengeno zonos iš, išplėtimas galbūt atneš ir tam tikrą riziką, tačiau duos ir daug kolektyvinės naudos, kurioje gali dalyvauti tos valstybės. Uh, jeigu norime, kad būtų griežtesnė pasienio kontrolė, taryba komisija yra pasirengusi institucijos pateikti atitinkamus pasiūlymus. Tačiau tie pasiūlymai turi apimti visą e, mūsų erdvę ir visi piliečiai turi turėti galimybę tuo naudotis. Dabar galvojant apie vidaus saugumo strategiją, mes aišku laukiame nekantriai komisijos pirmos operatyvinės veiklos ataskaitos um, ir Tai būtų labai tikrai lau, laiku pateikta ataskaita, tai būtų labai svarbu mūsų šios dienos rytos um, diskusijoms. Ir aš tikiuosi, kad kitais metais, kai mes vėl renksime tokį sutikimą, tokia ataskaita jau bus parengta laiku. Ir uh, kad galėsime gauti daug detalesnę ataskaitą, nei kad, uh, daug detalesnį informaciją, nei kad turime šiemet savo plankose. Labai svarbu pasakyti, kad mm, kartais bendarbiavimas tarp institucijų yra nepakankamas. Tas matoma ir lybės komiteto e, priimtoje rezoliucijoje dėl e, informacijos laisvės, e, dėl organizu, kovos organiz, su organizuotų nusikalstamumų ir terorizmų, tai yra ponės Alfani pranešimas. Ir be abejo, sutartyje ir atitinkamų nuostatų dėl Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų informavimo. Tai, tai galbūt tokios atsargesnės nuostatos ir jeigu net ir jos yra negyvenimas, tai kaip tada iš viso galima užtikrinti parlamentinę priežiūrą. Aš manau, kad šios dvi dienos mums turėtų suteikti daug įdomių minčių tolesniems pamastymams apie šios ryties politiką, taip pat Europolo, Eurojusto, Frontexo e, parlamentinę priežiūrą. Lybės komitetas pabrėžia būtent tai, kad trūksta informacijos. E, reikia paminėti studiją dėl Europos agentūrų vaidmens taip vadinamame politinėme cikle įgyvendinta um, politika, kurią apibrėžia Europos um, vadovų taryba. Manau, kad pasiūlytas metodas yra tinkamas ir rimtas, tačiau um, kitas ciklas, kuris pras, turėtų prasidėti 2013 metais, turėtų būti uh, parengtas um, tinkamai įtraukiant Europos ir nacionalinius parlamentus. Ir ypač reikia galvoti apie pagrindinių teisių um, apsaugą iš agentūrų pusės ir ypač galvojant apie tą kritiką, kuri buvo išsakyta dėl šių agentūrų, kuomet jos veikia vienos arba bendradarbiautumas su nacionalinėmis agentūromis. Čia reikia spręsti vieną labai rimtą problemą. Šios agentūros įgauna vis didesnių ir svarbesnių įgaliojimų. Taigi turi būti daug aiškiau apibrieštas ir Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų vaidmos užtikrinant Eurojusto, Europolo, Frontexo agentūrų parlamentinį priežiūrą. Ir yra kūriamas visas tinklas agentūrų, kur nacionalinės tarnybos taip pat dalyvauja, tačiau parlamentinės priežiūros, parlamentinės kontrolės visiškai nėra užtikrinta. Ir Pavyzdžiui, reikia kelti klausimą dėl nacionalinių parlamentų galimybės susipažinti su slaptais dokumentais. Studija yra labai um, naudinga. Aš savo darbinėme dokumente bandau um, paaiškinti, kad kuomet eina kalba apie saugumą, tiek vidaus, tiek išorės saugumą, Aišku, tam tikra informacija turi būti e, slapta, apsaugota tam, kad nebūtų pakengta ES interesams. Tačiau tai negali būti naudojama kaip pasiteisinimas užkertant kelią e, prieigą prie tokios informacijos e, piliečių atstovams tiek nacionaliniu, tiek europiniu lygmeniu. Tačiau dabar nėra bendrų, bendrų privalomų taisyklių dėl dokumentų įslaptinimo. Tai reiškia, kad bet koks nacionalinis pareigūnas ar europinis pareigūnas turi pernelyg didelės galės nuspręsti riboti prieigą prie to ar kito dokumento. Europinių lygmenių Švelniai sakant, situacija yra labai miglota, paini ir aš labai tikiuosi, kad e, to reglamento, su kuriuo dirba panas Kešman peržiūra, sudarys galimybę uh, užtikrinti daug aiškesnius uh, principus šiai sričiai, um, taip kaip, yra, kaip, kaip tai būtų reikalinga, kad būtų užtikrinta įstatymo viršenybė, kaip kad reikalavo Europos teisingumo teismas. Uh, nekantriai lauksiu tolesnių diskusijų. Greitai vyks ir pranešėjų, šešėlių pranešėjų sutikimas, aš taip pat lauksiu ir komisijos komunikato ir labai tikiuosi, kad ir iš tarybos išgirsiu atitinkamus pareiškimus. Jau šiais metais mes turime pradėti rengtis kitų metų susitikimų dėl vidaus saugumo strategijos ir tai būtų geriausias būdas panaudoti turimą laiką. Taip pat gal reikėtų galvoti ir apie nacionalinės ataskaitas, kurios mums leistų sudaryti aiškesti vaizdą apie esamą situaciją. Bet aš manau, kad pirmininkas tai pasakys savo šio posėdžio išvadose. Dėkoju. O dabar paskutinis per mūsų pirmąją posėdžio dalį pasisakys profesorius Giuseppe Cataldi Jis e, pateiks e, mokslininko požiūrį į pusiausvyrą tarp laisvių ir saugumo. Taigi, ponas profesorius Kataldį. Dėkoju, ponė pirmininkė, nesu parengęs nelabai ilgą kalbą angliškai, bet visų pirma itališkai noriu padėkoti šio posėdžio organizatoriams už tai, kad suteikė man galimybę pasidalinti savo mintimis su jumis. Tai man didelė garbė tiek asmeniškai, tiek ir mano Neapolio universitetui, kurio rektoriumi aš esu. Aš pažiūrėsiu į žmogaus teisės, susitelkdamas ties asmenybės teisėmis, e, remdamasis pagrindinių teisių hartiją. Tačiau e, aš manyčiau, kad e, žmogus vis dar neatsidūrė politikos, agentūrų, institucijų veiklos centre. Taigi aš pabandysiu pakalbėti apie įvertinimo ehm, maržos doktriną, kuri pažvelgia iš juos klausimus tiek teoriniu, tiek e, operatyviniu požiūriu ir stengiasi pažiūrėti, ką galima padaryti, e, ieškant pusiausvėros tarp saugumo ir žmogaus teisių. E, galima ieškoti paralelės tarp teismų ir tam tikrų institucijų, kurios yra tiesiogiai renkamos tiesiogiai žmonių. Ir abi šios pusės turi teisę ir prievalę atlikti tam tikrą priežiūros darbą. Nes visas e, kompetencijos, jų plėtra ir naujų kūrimas tuo pat metu turi būti atsvertos tam tikros uh, sistemos, kuri užtikrintų uh, teisminę ir parlamentinę priežiūrą. Uh, tai numato Lisabono sutartis, bet strateginių, teisėkuros ir netgi operatyvinių lygmenių šios užduotis toli gražu dar neįvykdytos. Žinoma, Yra tam tikrų komplikacijų, yra tam tikrų sunkumų. Keletą iš jų paminėsiu. Trečiųjų valstybių piliečių problema, pavyzdžiui, mūsų laisvės saugumo erdvė negali būti kuriama trečiųjų šalių piliečių teisių sąskaita. 99 metais Tamperėje buvo labai aiškiai pasakyta, kad e, žmogaus teisių reikalas nėra susijęs vien tik tai su mūsų ES piliečiais. Tai yra daug platesnė savoka. Ne, nebėra tokio daikto kaip ES. By the obvious uh, um, circumstance of kaip ES tvirtovė. Tai taip pat numato, kad yra neišvengiama dirbti su trečiųjų valstybių atitinkamomis institucijomis, kurios toli gražu ne visada atsižvelgia į tuos pačius susirūpinimus kaip ES. Tai nėra mums pretekstas ar kažkoks alibi, bet e, verčia mus atidžiau žiūrėti į e, susitarimus, tarptautinius susitarimus su mūsų užsienio partneriais ir institucijomis. Mes turime užtikrinti tam tikrą minimalų standartą. Luksemburgo teismas e, vienoje iš svarbesnių savo bylų labai aiškiai yra pasisakęs, kad jeigu yra bandoma užšaldyti trečiosios valstybės asmens turtą įtarus jį terorizmu, tai tai yra daroma išeinant už ES akį ribų. Taigi, toji vertimo maržos doktrina labai aiškiai pabrėžia, kad ir nacionalinės institucijos privalo vaidinti savo vaidmenį užtikrinant e, žmogaus teisės pagal Strasburgo teismo precedento teisę. Valstybės institucijos gali geriau pasisakyti negu tarptautiniai teismai dėl tam tikrų apribojimų. Taigi dabar artėsiu prie mūsų temos. Santykiai tarp nacionalinių parlamentų ir Europos parlamento iš vienos pusės ir ES vidaus reikalų agentūrų turi remtis tam tikromis priemonėmis, kurios per pastarąjį laiką buvo išbandytos ES teismo sprendimų. Jeigu kalbama apie tam tikras tarptautinės grėsmės, tai nacionalinis ir supranacionalinis e, teismų lygiai turi drauge spręsti, ar e, priemonės kovojant su tomis grėsmėmis neperžengia legalumo ribų. Teisinė kontrolė, prieinamumas, tinkamumas, atsižvelgimas į socialinius poreikius ir proporcingumas yra labai svarbus principai. Žmogaus teisų veiksmų planas yra priimtas pagal Stokholmo konvencijos 7 straipsnį. Suprantama, kad e, egzistuoja dar tam tikros problemos mūsų valstybėse narėse, e, ypač jų požiūriuose į ES agentų, agentūras. 2009 metais, e, birželio mėnesį, Vokietijoje buvo priimtas sprendimas, kad uh, tam tikras sutarties nuostatas dėrėtų interpretuoti siaurai. Tai aiškiai rodo, kad kol kas naujoji e, demokratinės, teisminės ir parlamentinės priežiūros sistema nėra suvokiama kaip tinkama ir vieninga. siekiant sukurti viešą demokratinę teisę, mes turime tai suprasti kaip e, teisinė prievalė pagal e, sąjungos sutarties 10 straipsnį ir 12 straipsnį. Manau, kad atsakomybės klausimai vis dar lieka neišspręsti. Ir e, vienas iš svarbiausių priemonių šito siekiant reikėtų laikyti vertinimo maržos doktriną, kurią yra suformulavusi Europos e, žmogaus teisų teismas. Ačiū, e, ponė Kataldi. Dabar apie 40-45 minutės diskutuosime. Aš siūlyčiau suteikti žodį dviem nacionalinių parlamento atstovams ir vienam Europos parlamento atstovui. Ir taip palaipsniui pakaitom jie galėtų užduoti klausimus arba teikti pastabas. Ir Davidas Haninas pirmasis iš, e, e, iš Lordo rūmų. Ačiū, panė pirmininkė, kad sutikėte man žodį. Aš iš tiesų norėčiau pasinaudoti progą ir e, pakomentuoti pranešimą, kurį mano komitetas pateikė dėl komisijos vidaus saugumas strategijos. Pagrindinis mūsų rūpestis buvo tas, kad vidaus saugumas nors už jį atsakingos yra valstybės narės. Nei prasideda, nei baigėsi ties valstybių narių sienomis. Tam, kad būtų e, užtikrintas saugumas, reikia daugiau kolektyvinių priemonių, o ne vien tik tai nacionalinių priemonių. Kitas dalykas, kurį mes norėjome pastebėti, mes manome, kad e, komisija nustatė visai teisingai tuos penkis prioritetus, e, tai būtent kovos prioritetus, tai yra kibernetiniai nusikaltimai, sienų apsauga, organizuotas nusikalstamumas ir terorizmas. Iš tiesų, taip, tiesa, jie, tie prioritetai yra teisingi. Ir pagrindiniai dalykai, e, dėl kurių mes padarėme išvadą, buvo tie, kad e, vidaus saugumas turi būti susijęta su išorės saugumu. Tai vadinasi, komisija iš esmės turėtų nuveikti daugiau, negu tik tai sudarydama tokių pavojų sąrašą. Tiesiog turi būti koordinuojamas geriau vidaus ir išorės saugumas. Tam reikia platesnių priemonių. Kitas, kitas dalykas, šitas PNR duomenų, tai yra e, keleivio duomenų įrašo. E, Kelių duomenų įrašai e, reglamentuojamis teisės aktai taip pat iš esmės yra naudingi E, ypač e, sekant e, įtartinius keleivius ne tik ES viduje, bet ir atskrendančius iš kitų pasaulio šalių. Kitas dalykas, pavyzdžiui, kovojant su globalinėmis nelaimėmis, reikėtų daugiau pasitelkti ir karinės jūrų pajėgas arba apskritai armiją. Nes pastebėkime, kaip buvo kovojama su katastrofa Japonijoje. Todėl mes matėme, kad organizuota karinė jėga tikrai padėtų įveikti kai kurios sunkumus. Ir mums reikia galų gale bendradarbiauti ir koordinuoti savo pastangas. Mes vis dar manome, kad yra per daug institucijų taryboje, kurios užsijima tais pačiais klausimais. Mes manome, kad galima racionalizuoti visą šį procesą. Ir aš norėčiau ponai Rapacijui pasakyti, kad e, kosiai šitam komitetui, tai operatyvinio bendradarbiavimo, turėtų e, vadovauti, sakykime, ne rotuojančios pirmininkaujančios šalies atstovai, bet kas porą metų besikeičiantis vadovai. Nes tai būtų išlaikytas ir bendradarbiavimas su kitomis institucijomis, ir būtų tam tikras nuseklumas. Taigi aš manau, kad ES taip uh, e, grėsinčias uh, rizikas išspręstume. Uh, ir galėtume prisidėti prie ES gerovės ir mūsų saugumo. Mes e, pateikėme raštu savo pranešimą ir pateikėme pavyzdžius, kaip, e, pavyzdžiui, kai kurios institucijos buvo atakuojamos išorės veiksmų e, tarnybos, ten buvo kibernetinės atakos. Buvo dar paminėtini įvairūs nusikaltimai, kurie susiję su išorės jėgomis. Taigi mes norėtume, kad vis dėlto būtų sustiprintos institucijų ir pajėgos ir kompetencija išplėsta, kad e, tos institucijos galėtų pasipriešinti e, tam tikroms grėsmėms, kol tos grėsmės neišaugo į tikras katastrofas. Ir mes pritarėme tam, kad komisija iškėlė kibernetinius nusikaltimus į pirmą vietą. Mes manome, kad e, e, ir Europolas galėtų prisidėti prie kovos su kibernetiniais nusikaltimais. Tai yra vienintelė institucija, kuri galėtų įveikti tokius nusikaltimus. Ir aš nesutinku su savo vyriausybė, e, kuri mano, kad užtenka tik tai sukurti kibernetinių nusikaltimų tyrimo centrą su esamais pajėgumais. Manau, to neužtenka. Taigi aš e, rekomenduočiau susipažinti ir su mūsų pranešimo santrauka arba bent jau e, peržvelgti kai kurios mūsų viso e, pranešimo elementus. Nes tokiu būdu mes tik tai prisidėsime prie komisijos, kuris siekia tinkamų tikslų. Ačiū, ponė Hanink. Dabar ponas Konstantinos. Ačiū, panė pirmininkė. Iš tiesų, mums didžiulė garbė, kad mes kartu visi galime dalyvauti šioje diskusijoje ir galime susitikti su Europos parlamento ir kitų nacionalinių parlamentų atstovais. Labai malonu, kad galime diskutuoti ir bendradarbiauti su tokiamis iškeliamis asmenybėmis šioje salėje. Tačiau dabar grįžkime prie tų kontrolės procedūrų, kurios dabar aptariamos tarp parlamentinėse, tarp parlamentiniuose posėdžiuose. Pagrindinis klausimas, kaip galima įgyvendinti tokią kontrolę? Mes prieš metus panašiame posėdyje parengėme išvadas ir kogi mes pasiekėme nuo to laiko. Taigi mes norime kontroliuoti, vykdyti demokratinę kontrolę atitinkamų agentūrų arba institucijų. Ir aš atidžiai išklausiau prelegentų pranešimų ir ypač įdėmiai klausiausi ES institucijų arba agentūrų e, veiklos apibūdinimu. Aš manau, kad dabar yra lemiamas momentas, ypač tose valstybėse, kuriuose yra ES pietuose. Tose valstybėse labai reikia demokratinės ir politinės kontrolės, kad būtent e, būtų užtikrintas tų valstybių demokratėjimas ir būtų užtikrintas tų valstybių vidaus saugumas. Tam reikia atitinkamų demokratinių ir politinių strategijų, kad mes galėtume sukurti bendrą teisingumo, laisvės ir saugumo erdvę. Ir visa tai prasminga yra tik tokiu atveju, jeigu mes visi remsimės demokratiją. Vadinasi, visa kontrolė, visi procesai vyks atsižvelgiant į demokratijos principus, bus vykdomi demokratiniai dvasioje ir demokratiniuose režimuose. O tam reikia aiškių politinių prioritetų ir aiškios politinės strategijos. Reikia politikos iš didžiosios raidės, iš didžiosios P raidės. Taip mes įgyvensime didžiausią ir reikšmingiausią ES projektą. Tačiau aš būkštauju, kad vis dėlto mūsų šalis to dar nelabai suprato, nes politikai vis dėlto būkštauja, kad finansų rinkos neigiamai reaguos, jeigu mes imsimės kokių nors ypatingų priemonių, stengdamės užtikrinti saugumą arba demokratiją. Vadinasi, e, mes turime E, užtikrinti vidaus saugumą atsižvelgdami į, visus, e, į visas suinteresuotasias šalis. Ačiū. Europos parlamento vardu, panės Argentinijai. Ačiū, panė pirmininkė. Aš dabar pasiklausiau mūsų kolegų ir nacionalinių parlamento atstovų ir vis dar nesuprantu, kasgi yra pagrindinė vidaus saugumo tema – Kas yra svarbiausia šiuo atveju? Taigi aš e, gal pacituosiu poną e, Kataldį, jisai kalbėjo apie trečiasias šalis, e, apie trečiųjų šalių atstovus, kurie patiria skurdą arba arba persekiojimą vien todėl, kad mūsų, taikomos yra mūsų saugumo strategijos. Tai būtent mes turėtume nustatyti mūsų vidaus saugumo strategijos prioritetus ir principus, juos griežtai nustatyti. Aš e, dabar čia prieš save pasidėjus turiu e, Europolo analizės apie saugumo problemas ES. Ir ten yra e, pateikti, pateikti atsakymai ir sprendimai kozi. Tai yra to tarybos komiteto. Tai čia minima, kad neteisėta migracija yra didelė problema. Žinoma, tai yra problema. Bet ar ši problema kelia grėsmę saugumui? Mes turime padiskutuoti šio klausimu ir turime nuspręsti, ar iš tiesų tai, tai priskirtina problemai. Mes a, e, a, e, iš esmės e, atskiri parlamento nariai neskaitome Europolo ataskaitų ir nacionalinių parlamentų nariai neskaito tuo ataskaitų. A, Ir mes nevertiname kozį sprendimo. Tačiau e, mes, e, ar mes galėtume prisidėti prie to, kad tie sprendimai vis dėlto būtų ir racionalūs, ir protingi, ir tinkami mums visiems. Čia buvo kalbėta apie oktą e, teisėkuros produktus, pavyzdžiui, kovą prieš piratavimą, prieš padirbinėjimą įvairių prekių. Iškeltas klausimas, ar pavyzdžiui, produ, falsifikuojant produktus tai yra mm, baudžiamoji veika, nes mm, vaistų gamyboje paprastai mm, vaistai e, sukūriami ir patentuojami, o e, patent, mm, taisyklių pažeidimai tai irgi baustinas dalykas. Tai būtent tai yra tie klausimai, yra mums svarbiausia, kaip mes galėsime e, kontroliuoti visus tuos procesus, e, nepribodami per daug teisų ir laisvių. Taigi dabar e, mes periname prie antrojo tūro, mes gal išklausysime iš esmės prelegentų, kad jie galėtų atsakyti į pastabas, o vėliau vėl galėsime klausinėti. O dabar e, e, ponas Bunko iš e, Vokietijos Bundestago. Jums žodis. Ačiū. Taigi mes aptarėme tokią temą, kaip mes galime užtikrinti saugumą, bet sėkiu nepažeisti žmogaus teisų. Ir todėl aš norėčiau užduoti geris klausimus poniai komisijos nariai Malmström dabar a, turi būti lapkričio mėnesį a, sudarytas a, PNR susitarimas, tai yra dar keliaivių duomenų įrašų susitarimas. Ir kyla tam tikrų abejonių dėl šito susitarimo. A, buvo bandoma pašalintas abejonės, kurias iškėlė pirmiausia pilietinės visuomenės atstovai, nevyriausybinės organizacijos ir patys piliečiai. Ir kaip ateityje kaip turi būti Tai iš esmės, kaip gali atsitikti taip, kad 394 e, Junktinio Amerikos valstijų saugumo e, tarnybos pareigūnai gali išduoti draudimus apie 4000 žmonių skristi lėktuvais. Ir Dabar kaip tik tai rengiamas veiksmų planas e, bendradarbiavimo su Turkija e, vidaus reikalų srityje ir gal galėtumėt pakomentuoti šitą e, veiksmų planą ir kaip mes galėsime, vykdydami šį veiksmų planą, užtikrinti žmogaus teisų laikymasi. Kitas klausimas susijęs su tuo, ką sakė panas profesorius Kataldi. Tai būtent e, buvo minėta, kad e, turi būti gyventas demokratinės atskaitomybės principas, tai kad Frontex, Europolas, Eurojustas turi atsiskaityti demokratinėms institucijams. Aš manau, kad čia mes turėtume atsižvelgti į Europos e, parlamento tyrimą, kuriame buvo išnagrinėta demokratinė kontrolė ir jos problematika. Ir iš esmės, e, kaip mes spręsime tą nelabai demokratinės kontrolės klausimą, kuris dabar yra taikomas šiams agentūroms? Panas František Bublek iš Čekijos. Děkuji, pane předsedo. Já mám takovou malou poznámku k tomu, co... Ačiū pirmininkė, noriu išsakyti vieną pastabą dėl ponios Borselino pasisakymo. Ji kalbėjo apie tam tikrą problemą dėl informacijos įslaptinimo, atitinkamais lygiais, dėl galimybių prieiti prie informacijos. Ka, tai dažnai pasitaikanti problema, kuri tampa kliūtimi užtikrinti tinkamą komunikavimą tarp atitinkamų valstybių narių, pavyzdžiui, policijos struktūrų struktūrų. Manau, kad labai svarbu būtų įtvirtinti tam tikras šios ryties taisyklės, kurios, pavyzdžiui, būtų tokios kaip, kad NATO taikomos taisyklės ir po to jų turėtų būti laikomasi. Ehm, principas yra toks, tas, kas informaciją e, sukūrė, gali ją atitinkamai klasifikuoti, ar tai turi būti slapta, kokio slaptumo ji turi būti, o visi kiti turi e, jau gerbti tokį sprendimą dėl informacijos įslaptinimo. Vėlgi dėl to, ar informaciją pateikti ar ne, sprendimą priima informacijos autorius. Uh, Manau, kad taip pat galėtumėm kelti klausimą dėl parlamentinės kontrolės. Parlamentai turi turėti galimybę gauti informaciją ir taip pat štai ir tokiais atvejais, kai valstybė valstybių narių institucijos atitinkamai sukuria tokią sistemą, jos irgi turi pasirūpinti, kad būtų ta informacija pateikiama. Parlamento Europeo. Europos parlamento vardu, Suninfano. Grazie Presidente, io do il benvenuto a tutti i colleghi che rappresentano qui. Ačiū pirmininkė. Noriu pasveikinti visus nacionalinių parlamentų narius. Europos parlamente esu pranešimo dėl organizuoto nusikalstamumo pranešėja. Visas Libė komitetas labai norėjo renkti tokį pranešimą ir labai rėmė jį. Visos frakcijos aktyviai dalyvavo šio dokumento rengimo procese. Ir mm, rugsėjo 29 dieną mūsų komitete šis pranešimas buvo vieningai patvirtintas. Šiame pranešim, pranešime dės, išdėstos tvirtos rekomendacijos atitinkamoms nacionalinėms institucijoms. Yra ilgas sąrašas įvairiausių mm, keliamų reikalavimų, nes Europos parlamentas nenori būti vien tik tai pasyvus stebėtojas. Europos parlamentas nori vaidinti visą savo vaidmenį, koks yra numatytas ES sutartise dėl kovos su tokio tipo nusikaltimais. Ir lybė komitetas išreiškė aišku pageidavimą, kad būtų taip pat galima dalyvauti ir laikinųjų komitetų darbe, pavyzdžiui, kovos su mafija darbe. Yra taip pat prisakytos visos priemonės ir reikalavima, kad būtų tvirtai koordinuojamas požiūr, visas europinis požiūris. Žinoma, dar mūsų laukia labai ilgas kelias, tačiau uh, Mes matėme visų politinių frakcijų palaikymą um, dėl tos minties, kad reikia ryštingai kovoti su organizuotu nusikalstamumu. Dabar plačiau pakalbėsiu apie minėtą pranešimą. Pavyzdžiui, dėl uh, E, neteisėtai sukauptų pajamų ar turto konfiskavimo. E, čia, kad tos nuostos būtų e, taikomas visoms 27 valstybėms narėms dėl, tarkim, mafijos įgyto turto ar veiklos, kad būtų glaudesnis Europolo, Eurojusto ir kitų agentūrų bendarbiavimas, kad būtų teismų sprendimai visiškai pripažįstami, kad būtų atitinkami skaidrumo standartai, kad būtų m, užtikrinta, kad viešojo sektoriaus lėšos nepatektų į organizuotų nusikalstamų grupuočių rankas, kaip kad dažnai dar pasitaiko. Kad tie, kas e, yra nubausti už e, nusikaltimus susijusius su organizuotu nusikalstamumu negalėtų dalyvauti, e, kandidatuoti Europos parlamento rinkimuose ir taip toliau. Mes matome pakank, neraminančią organizuoto nusikalstamumo veiklą Europoje. Ir čia galima būtų kalbėti apie Balkanus, Baltijos valstybės valstybės, Iberijos pusėsali, bent penkis centrus Europoje, kur tokia veikla yra labai aktyvi. Ir reikia, žinoma, pripažinti vieną dalyką organizuotas nusikalstamumas dabar išaugo ir turi metastazių tarsi po visas 27 valstybės narės ir žinoma kišasi į um, viešojo sektoriaus, viešo administravimo sektoriaus darbą ir finansus. Tačiau nėra pakankamos mm, detalios analizės ir atitinkamos politikos, kaip elgti su tokia situacija. Kozi ir atitinkami panašus projektai, žinoma, yra gerai žingsniai į priekį, puikios tarybos iniciatyvos, tačiau um, nacionalinių parlamentų ir Europos parlamento uh, dalyvavimas kol kas yra labai menkas. Aš labai vertinu Europos komisijos atliekamą darbą, ypač komisarės Malmstrom atliekamą darbą šioje srityje, um, taip pat Europolo, Eurojusto uh, atliekamą darbą, skatinant uh, valstybių narių institucijas bendarbiauti daugiau šioje srityje. Tačiau kaip mes, kaip piliečių atstovai, um, nepasinaudojame savo prerogatyvą ir netliekame to, ką mes galėtumėm teisėtai padaryti. Uh, kur yra ta vieta, kur visų technikų specialistų darbas baigėsi ir prasideda mūsų kaip politikų darbas. Reikia nepamiršti ES sutarčių e, nuostatų, juk viskas yra paremta demokratiniu atstovavimu ES ir demokratiniu Europos ir nacionaliniu parlamentu indėliu. Aš manau, kad Europos parlamentas kartu su nacionaliniais parlamentais tikrai gali e, imtis tokio politinio lyderio vaidmens ne tai, kad reikalauti savo kažkokiu tai prerogatyvu, bet uh, realiai dirbti su organizuotu nusikalstamumu, nes tai yra vienintelis kelias. Esu tikra, kad mano pranešimas, um, ponios Barsanilin pranešimas, ponios Sofie Infeld pranešimas neliks tik tai tušti žodžiai. Mes turime pereiti nuo studijų prie veiksmų. Esu e, tikra, kad mes kiekvieną savo rinkiminėse apygardose kalbame apie tai, kad reikia daug aktyvesnių veiksmų iš nacionalinių parlamento ir Europos parlamento pusės komisijos narė Marstrom nelabai turi laiko, jai tenka skubėti į traukinį, tad aš suteiksiu ponui Hanes Fazekas dabar žodį iš Austrijos parlamento, kol e, komisijos narė Malstrom dar yra su mumis. Neturėtume jos užtrukdyti pusę penktos jai būtinai reikia išeiti. Taigi, ponas Fazekas, prašau, žodis jums. Ačiū. Mes pirmiausia išgirdome iš prelegentų, kad pirmiausia turi būti užtikrinamas e, pamatinių laisvių saugumas ir kad būtų apsaugoti asmens duomenys. Mes matome, kad vis dėlto atakoma vis daugiau priemonių kovojant su organizuotų nusikalstumumu, su terorizmu, ir todėl naudojamas vis daugiau piliečių asmeniniais e, duomenimis. Ypač remiantis dabartiniais atinkamais teisės aktais. Aš norėčiau paklausyti, kaip atrodys Europos vidaus saugumo strategija per artimiausius metus, jeigu e, šios e, asmens laisvės turės būti išlaikomos ir ateityje, kovojant su organizuotų nusikalstamų bei terorizmu. Labai ačiū, kad kalbėjote trumpai. Dabar komisijos nariai Malstrom žodis. Labai dėkoju už pasisakymus. Poniai Barcelinai, iškart pasakysiu, kad žinoma, ateityje mes bandysime e, diskusijas ir pranešimus šiek tiek geriau kalibruoti. Mūsų įvertinimas ir e, darbų grafikas e, ne visai įmatė, numatė šitą sustikimą, bet kitais metais tikrai pabandysime drauge padiskutuoti apie vidaus saugumo strategiją ir jos įvertinimą. E, dėkoju taip pat ir už Lordų rūmų Junktinės karalystės pateiktą pranešimą. Jis mums labai pravertė, mums svarbu iš tiesų apjungti vidaus ir išorės saugumą. Tarp jų yra labai aiški sąsąją ir drauge su vyriausiai galiotinė Ashton susėdę mes iš tikrųjų dar pamastysime, kaip geriau uh, suderinti veiksmus su išorės veiksmų tarnyba, kad drauge galėtume sėkmingiau kovoti su organizuotu nusikalstamumu ir terorizmu. E, sutarties solidarimo straipsnis leidžia pasinaudoti ir kariniais ištekliais krizės atveju. Taigi ir čia turėtume dar giliau panagrinėti, kaip galėtume krizių valdymo mechanizmus toliau išvystyti. Nepakankamai dar čia esame padirbėję. Na, o Bundestago gerbiamam nariui turiu pasakyti, kad e, e nuostatos dėl, B, dėl PNR, e, e keliaivių duomenų perdavimo yra svarstoma e, taryboje ir e, Europos parlamente, kaip dviejų tiesiekros institucijų. Mes pažiūrėsime, kaip iš tikrųjų galime užtikrinti geresnį žmogaus, geresnį žmogaus e, teisų apsaugą. Dėl Turkijos ir Graikijos sienos vyksta neblogas bendradarbiavimas tarp valstybių narių, tačiau e, struktūrinio tokio bendradarbiavimo su Turkija dėja mes negalime kol kas pasakyti, kad turime. Dėl ponios Alfano klausimo, dėl e, įgyvendinimo ir galimybių konfiskuoti nusikaltelių turtą, e, iš tikrųjų dar čia yra daug ką nuveikti. Na ir pagaliau atsakant kolegai iš Austrijos parlamento, tai, ką jis sakė, yra labai svarbi problema. Kiekvienas įkį, kai teikime pasiūlymą, e, žiūrime į proporcionalumo, subsidiarumo principus. E, dabar e, esame suvaržyti sutartie, žinome, kokius apribojimus jį mums uždeda, ir draugė su komisarė Reding dirbdami duomenų apsaugos sutartyje padarysime viską, kas įmanoma, kad galėtume kuo geriau apsaugoti duomenų bazės, registrus ir taip toliau. E, kriterijai, į kuriuos mes turėtume apsižvelgti, jau egzistuoja. Savame suprantame, suvokiant, kad tai yra kontroversiški ir sunkus klausimai. Taigi dėkuoju, ponė pirmininkė, visiems už pasikeitimą nuomonėmis ir toliau laukiu gero bendradarbiavimo su Europos parlamentu, kaip ir įprasta, bet taip pat ir su nacionaliniu parlamentu atstovais. Dėkuoju e, komisijos nariai Malstrom, kad atvyko ir padalyvavo posėdėje. Suprantame taip pat, kad e, tenka jums šiek tiek anksčiau išeiti. Dėkoju taip pat ir visiems už pastabas ir prieš baigiant šią sesiją ministrui Rapatskį suteikiu žodį. Ačiū, panė pirmininkė. Norėčiau sugrįžti prie kozi komiteto darbo operatyvinio bendradarbiavimo vidaus saugumo srityje, nuolatinio komiteto darbo. Mes žinome, kad buvo diskusija, čia, čia yra nauja institucija, ją ja, kuriant buvo stengiamasi užtikrinti, kad nebus dubliavimosi e, kovojant su pačiais rimčiausiais organizuotais nusikaltimais ir terorizmu. Ten taip pat nemažai dėmesio skiriama solidarumui, saugant vidaus ir išorės sienas ir užtikrinant, užtikrinant vidaus saugumą. Visa tai yra kozi komiteto prioritetai. Komitetas yra pasitvirtinęs taip pat labai tikslų procedūrinį metodą, kuris leidžia labai aiškiai įverdinti e, prioritetinės sritis e, kovoje su organizuotu nusikalstamumu. Europolo e, informacijos pagrindų, ataskaitų pagrindų mes dabar stengiamės suformuluoti strateginius uždavinius po kurių paskui kuriami labai detalūs operatyviniai planai, kuriuos turės įgyvendinti visos ES agentūros ir nacionalinės institucijos. Na, būtent taip mes bandome sutvarkyti mūsų požiūrį į organizuotą nusikalstamumą. Norime susitelkti ties pačiamis svarbiausiamis sritimis, su visomis vienu metu susidoroti negalime todėl svarbu įvardinti pagrindinės. Taigi, dabar mums taip pat norėtųsi matyti ataskaitą apie tai, kas jau yra pasiekta, e, kovojant su svarbiausiamis grėsmėmis, tame tarpe su organizuotu nusikalstamumu ir ne tik e, su juo, bet ir su kitomis grėsmėmis, kurios e, yra minimos vidaus saugumo strategijoje. Būtent todėl, galvodami apie vidaus ir išorės saugumą, mes rengiame tam tikrą veiksmų planą, roadmap. E, kad dirbdami kozį ir bendradarbiaudami su Europos komisija galėtume imtis tikrai apčiopiamų konkrečių veiksmų. E, visoje toje erdvėje, kurioje mums rūpi vidaus e, saugumas. Dėkoju ponui Rapatskijai. Dabar ponė Borselino. Dėkoju pirmininkė. Iš visų girdėtų pasisakymų, išgirstas mintis galima būtų e, rezimuoti e, pakankamai paprastai, nors e, pačios savokos yra sudėtingos. Kitaip sakant, saugumo savoka negali būti atskirta nuo žmogaus teisų. Kiekviename pasisakyme tai buvo pabrėžiama. Ir savo darbe turime į abus, abu tuos elementus atsižvelgti, nepaisant to, kokio sudėtingumo tikslų mes siekiame. Kita labai aiški mintis yra darbas drauge. Ne tik darbas drauge, bendradarbiaujant e, Europos parlamentui ir nacionaliniams parlamentams, bet taip pat ir dirbant drauge su Europos komisija, su taryba, su agentūromis. Privalo būti toks bendradarbiavimas siekiant Europos piliečiams saugumo. Žinoma, kaip ir buvo akcentuota, nesikišant į trečiųjų šalių teises ir saugumą. Apjungiant visą tai ir e, sukuriant tam tikrą sistemą, kuri remtųsi e, aiškiomis taisyklėmis, yra labai svarbus uždavinys. Bet kaip ir aš ir kiti minėjo, yra viena esminė ES vertybė. Tai yra solidarumas. Negali būti vienos saugios valstybės, jeigu nebus ES solidarumo. Aš e, savo pranešime, kurį dabar rengiu, laikysiuos būtent tokio principo. Profesorius Kataldi. Pirminkė, sutinku su ką tik kalbėjusią parlamentare. Techniškai, operatyviniu požiūriu agentūros yra labai svarbios. Aš, pavyzdžiui, esu susipažinęs su Frontex agentūros veikla, esu su jie bendradarbiavęs. Tačiau akivaizdu, kad viską reikia stebėti. Ar yra pusiausvyrą tarp veiklos e, veiksmingumo ir pagarbos žmogaus teisėms. Ir šia prasme e, nacionalinės agentūros nuo rugsėjo 11-osios įvykių veikia pakankamai gerai e, kai tik tai jos bandė imtis kažkokių iniciatyvų, tos iniciatyvos būdavo tikrinamos ir jeigu kažkas peržengdavo tam tikrą ribą, Nacionaliniai parlamentai ir teismai įsikiždavo. Taip atsitiko Junktinėje karalystėje, taip atsitiko Italijoje, taip atsitiko Prancūzijoje. Ir tai yra gerai. Na, o kalbant apie Europą apskritai, mes turime tam tikrą minimalų teisų standartą ir dėl jo dėrėtis nebetenka. Bet e, svarbu, kad ir tarptautinėje bendruomenėje tam tikras atsakomybės perkelimo principas e, turi galioti. E, čia prisiminkime Somalio piratus, kada jie yra areštuojami prie Somalio krantų ir pervežami teisti į kitą valstybę. E, man kaip teisininkui tokiuose situacijose kyla problemų. O jeigu žiūrėsime į Lisabonas sutartį ir e, į agentūrų jurisdikcijas, tai čia aiškaus vaizdo mes vis dar neturime. E, buvo sakyta, kad komisija per penkis metus turėtų bandyti išspręsti šias problemas, bet praėjo jau trys metai ir kol kas nieko negirdėjome. Taigi reikia galvoti, kaip tokią problemą spręsti. Ar teks mums, pavyzdžiui, e, pagal 163 ir 140 straipsnį kreiptis į teismą. Nes kol kas e, tų būtinų sąsajų, kurios turėtų būti, mes nematome. Dabar Kalbant apie imigraciją, čia e, nekalbame apie problemą, kalbame apie žmonijos istorijos faktą. Imigracija visada egzistavo. Ir klausimas tik tai, kaip ją valdyti. Ir e, galvojant apie tradicinę demokratiją, alternatyvų negali būti. Galbūt galima dėl ekonominių ypatingų sąlygų kažkaip nuvertinti teisės. Bet tai e, neturėtų būti ilgalaikis veiksmas. Mes nebegaištame. Norėtume padėkoti pirmojo posėdžio dalyviams. Ir dabar perėmėme prie antro posėdžio, prie mūsų antros darbo sesijos. Tai yra pirmasis posėdis, taip mes pavadinam jį savo darbo atvarkyje. Tai yra organizuotų nusikalstamų ir terorizmo vertinimas, prevencija ir kova su jo, Europolo vaidmuo ir bendradarbiavimas su nacionalinėmis administracijomis. Taigi, e, pirmasis mūsų kalbėtojas yra Robas Weinreitas, Europolo direktorius. E, vėliau e, kalbės kiti diskusijų dalyviai. Tačiau pirmiausia, norėčiau padėkoti pirmojo posėdžio dalyviams ir sveiki atvykę, ponė Vainraitai. Yes, just a second. Yes, we're welcoming our panelists. Mr. Agustín Díaz de Mera, who is referred to as the keynote speaker. As uh, Díaz de Mera iš karto kalbės po pirmojo prelegento. E, tiksliau jis turėjo kalbėti, tačiau jis jau kelias dienas nedirba parlamente dėl sveikatos priežasčių, taigi ponė Teresa Jiminės e, pavaduos jį ir ji kalbės lybė komiteto vardu dėl e, pranešimo, dėl Europol analitinių darbinių bylų įgyvenimo taisyklių. O dabar O po to bus profesorius Munar, kuris yra iš Europos koledžo studijų centro. Bet visų pirma, Europolo direktorius ponas Rob Wainwright. Chairman, European... Gerbiamas pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai, gerbiami nacionalinių parlamento nariai, dėkuoju, kad pakvietėte mane į šį susitikimą, kad galėtume aptarti demokratinės atskaitomybės klausimas. Manau, kad tokie susitikimai yra labai svarbus tokio proceso elementas. Okay. Norėčiau trumpai pristatyti mm, dabartinius ryšius tarp Europolo, Europos parlamento, nacionalinių parlamentų ir pasidaryti su jumis mintimis, kaip demokra Europolo demokratinė atskaitomybė galėtų būti praktiškai gyvendinama ateityje. Kelios bendro pobūdžio pastabos, kaip žinote, Europolas yra teisės saugos koordinavimo struktūra, mes koordinuojame atsaką į rimtus mm, tarptautinius nusikaltimus, terorizmą Europoje, mes sudarome palankias sąlygas keistis baudžiamosios ryties žvalgybinė informacija tarp policijos, muitinių, teisės saugos pareigūnų. Europolo mm, būstinė yra Niderlanduose nuo šių metų Liepos. Joje dirba apie 700 ekspertų, analitikų, teisės saugos pareigūnų. Tarp jų yra ir e, per šimtą ryšių palaikymo pareigūnų, kurie atstovauja įvairias nacionalinės teisės saugos agentūras, struktūras. Taigi tai yra tikrai unikalios teisės saugos pajėgos Europos Sąjungoje. Teisės saugos agentūros pasikliauja Europos Europoje, Europolo, keurą parą, visą savaitę dirbančių centrų, kuris koordinuoja e, daugybę tūkstančius tyrimų, e, kai tyriama labai pavojingų nusikaltėlių veikla ES. Taip pat dirbame su Eurojustu ir partneriais e, visame pasaulyje, Interpolu ar kitomis, pavyzdžiui, partnerėmis kaip kad valstybėmis, JAV ir su artimiausiamis ES kaiminėmis ir taip toliau. Mes neturime galimybės panaudoti prievartą, tačiau mūsų gebėjimai kovoti su nusikaltimais leido išardyti daug nusikalstamų ir teroristinių tinklų ir tų, sugauti tūkstančių tūkstančius pavojingų nusikaltelių, išgelbėti iš pavojus tūkstančius e, priekybos žmonėmis aukų, tarp jų ir vaikų, sugražinti milijonus eurų. Ir reikia paminėti e, kovos su terorizmu ekspertų e, bendrą tinklą, tai yra pirmo atsako tinklas, kuris dirba po Norvegijos 20, Liepos 22 įvykių, reaguojant į ypatingo ekstremizmo keliamą grėsmę, kad būtų galima įvertinti visas tas apraiškas ir tai yra tikrai labai svarbus tyrimai. Kitas mūsų darbo pavyzdys tai būtų praeitais metais vykti operacija gelbėjimas, kuomet buvo iš, išardytas didžiulis tarptautinis vaikų seksualinio išnaudojimo tinklas. Buvo sukurti ir panaudoti mūsų ryšiai su teisėsaugos partneriais visame e, pasaulyje, sulaikyta per 700 įtariamųjų, 190 areštuota ir svarbiausia yra 230 e, aukų e, nustatyta ir išgelbėta nuo pavojaus tolesnio. Taigi, vertinant ES vidaus saugumo strategija, čia mūsų vaidmuo yra aiškus, prioritetas ES yra suformuoti, įvertinti visą grėsmę, suformuoti sistemingą vertinimo procesą, kuriam, kurį koordinuotų Europolas. Aišku, čia labai pasikliauname informaciją iš valstybių narių nacionalinių struktūrų. Kaip jūs šiandien girdėjote, yra rengiamos strategijos, kad būtų galima spręsti tokius prioritetinius pavojus visoje ES. Mm, Europolas nuo praeito dešimtmečio išsirutuliojo į, iš e, tarpvyriausybinės organizacijos į e, tikrai e, visą teisę ES agentūrą. Taigi nuo pat pradžio yra kalbama apie jos atskaitomybę, ypač dabar, kai dabar ji yra ES agentūra. Ir pagal Lisabonos sutartį Europos parlamentas ir nacionaliniai parlamentai yra be abejo sprendimų prieimimo širdis. Todėl labai svarbu paminėti būtų ir mm, Europolo vaidmenį čia užtikrina, kad būtų galima užtikrinti Europolo tiesioginę parlamentinę priežiūrą. Mes vis dar turime, um, esame atskaitingi valdybai, kuri yra sudaryta, dab, kuri dabar yra, kuriai vadovauja parlamentas ir taryba. Ir mes taip pat turime ir biudžeto struktūras visas. Europos parlamentas uh, gauna labai daug dokumentų iš mūsų, taip pat ir teisės audito rūmų ataskaitas gauna ir mūsų ataskaitas gauna ir mm, mes taip pat Aš pats vykstu ir Vokietiją, Junktinė karalystė, Ispanija, e, kitas valstybės, e, lankaus nacionaliniuose parlamentuose, ypač tas valstybės, e, paminėčiau, kurios ypatingai domisi mūsų darbu. Taigi, 2010 mm, metais mūsų teisinė bazė pasikeitė, aišku, tai sutampa su Lisabono sutartimi, bet taip pat ir m, mm, reikia paminėti nauja mūsų teisinė bazė Europolo konvencija ir aišku abu šie dokumentai papildo vienas kitą ir e, keičia ne vien tik tai biudžetinius organizacinius klausimus, bet taip pat ir demokratinės priežiūros e, aspektą sustiprina. Uh, Dabar reikia paminėti Lisabono sutarties 88 straipsnį, kuris yra labai svarbus, kadangi jis gali dar labiau sustiprinti Europolo demokratinę kontrolę ir leisti šią agentūrą padaryti dar efektyvesnę. O dabartinės teisinės bazės, kuria pasikliavo Europolas įvertinimas vyksta, tai yra Europolo konvencija yra analizuojama ir mes galvojame, kad bus tikriausiai parengtas ir naujas reglamentas, kuris kuris iš pertvarkys o, Europolo teisinę bazę, kad iš tikrųjų visą tai būtų, kad Europolas būtų tinkamas e, už, atlikti savo uždavinius kaip ES policijos e, darbiavimo struktūrų. Uh, agentūra ir labai svarbu, kad mes galėtumėm um, suteikti kaip galima daugiau pagalbos uh, veiklai prioritetinėse srityse. Svarbu, kad būtų produktyvi efektyviai panaudojami visi ES finansavimo mechanizmai. Reikia galvoti taip pat ir apie galimybę veikti regioninių lygmenių, padedant valstybėms narėms, kovojant su tuo, kas jau šiandien buvo įvardinti kaip pagrindinė organizuoto nusikalstamumo epicentrai ES. Manau, kad mes galime pasiremti savo teigiamą patirtimį, ką mes ir dabar darome. Mes turime um, centrinį biurą kovai su euro padirbinėjimu. Mes tikrai esame atlikę daug labai sėkmingų operacijų ir manau, kad mes galime panaudoti tokį modelį ir kitose um, tarptautinės veiklos rytise. Be to, be tokių operatyvinės veiklos elementų dar būtų galima galvoti ir apie platesnį bendarbiavimą tarp Europolo ir nacionalinių bei Europos parlamento. Žmonės dažnai kalboja, ap, e, kalba apie tai, kaip reikėtų užtikrinti efektyvumo ir atskaitomybės pusiausvirą. Žinoma, negalima ne, pakengti nei vienai, nei kitai e, svarstyklių pusiai. Atskaitomybė lygi tokia pati svarbi, kaip ir veiklos efektyvumas. Ir, um, Europos viešosios politikos žurnale neseniai paskeltas straipsnis buvo dėl Europolo autonomiškumo, kad jo mm, e, atskaitomybė yra vis tik tai plečiama. Uh, ir mm, Europos parlamento ataskaita dėl saugumo žvalgybos agentūro Europos Sąjungoje parlamentinės priežiūros taip pat cituoja vieną ekspertą, kuris sako, kad Europolas tikriausiai labiausiai kontroliuojama policijos agentūra Europoje. Galbūt iš tikrųjų tai galima pavadinti policijos sektorius bendradarbiavimo modeliu ES. Aš manau, kad aišku galima tos priežiūros modelius plėsti, tobulinti ir labai nekantrai lauksiu tolesnių diskusijų, žinoma, ir bendravimo su lybė komitetu per artimiausius mėnesius. Bet dabar apie praktinės mintis iš tos ryties. Taigi dabar galvoju, kad bendradarbiavimas su parlamentų nariais galėtų būti sustiprintas, teikiant parlamentarams daugiau informacijos apie Europolo veiklą. Pavyzdžiui, parlamentarai, e, Europos parlamento nariai jau gavo terorizmo tendencijų situacijos ataskaitą, tai yra labai svarbus dokumentas. Jie taip pat gal galėtų gauti ir metinę ataskaitą apie Europolo veiklą, metinę veiklos ataskaitą. Tai šie dokumentai yra labai svarbus ir manau, kad jie galėtų būti teikiami taip pat ir Kozakui. Taip pat reguliarūs sutikimai galėtų vykti tarp Europos parlamento tų narių Europolo pareigūnų aptariant tuos klausimus, kurie yra svarbus abiems pusėms. Ir tie sutikimai, kuriuose aš jau pats dalyvavau su Europos parlamento, pavyzdžio atstovais, su Libė komiteto nariais, tikrai leido smarkiai patobulinti mūsų darbą. Ir aš tikrai esu pasirengęs um, palaikyti glaudžius ryšius ir um, gal net ir dar dažniau ateiti į Europos parlamentą ar atvykti į nacionalinius parlamentus. Um, galvoju, kad labai svarbu pabrėžti mūsų darbo uh, priežiūrą. Galbūt būtų galima lybė komitete sukurti mm, kažkokią tai grupę ar pakomitetį mūsų darbui prižiūrėti. Ir aš taip atsimenu, kad Europos parlamento um, studijoje tai taip pat buvo pasakyta. Ir Reikia pabrėžti, darant išvadas, kad įstatymų gyvenimas, teisės sauga yra labiausiai susijęs su nacionaliniu suverenumu ir pagrindinių teisių apsauga. Taigi Europolas privalo būti skaidrus, kadangi mes finansuojami esame iš ES mokesčių mokėtojų pinigų ir e, tarnaujame visuomeniai. Um, mes taip pat e, vertiname parlamentarų susidomėjimą ir pagalbą vykdant mūsų darbą, darant jį efektyvesnį. Todėl e, mes tikime tikimės, kad Europolo reglamentas galės sustiprinti demokratinę atskaitomybę ir taip pat suteikti daugiau galimybių Europo, Europolui padėti valstybių narių policijai kovoti su nusikalstamumu. Aš manau, kad tai tikrai tik tai pastiprins mūsų veiklos efektyvumą. Europolas tokiu būdu galės efektyviau atsekti e, nusikaltelius ir paversti ES saugesnė vieta. Pirmininkė, mes tikrai esame pasirengę dirbti kartu su jumis ir pasiekti šių tikslų kartu su su nacionaliniais ir Europos parlamento nariais. Pane Jimenez Beseril nuo Europos parlamento. Eh, <clears throat> buenas tardes. Para mí un honor estar hoy aquí con vosotros, con todos. Labą dieną. Man yra didelė garbė dalyvauti šiuose diskusijose. Aš pakeičiau eh, poną Auksinę Dietdamirą Garsėją Konsuegrą, nes jis eh, dėl sveikatos E, sutrikimų turi dėja pasilikti Ispanijoje. Tačiau aš bendradarbiauju su juo Piliečių laisvė, teisingumo ir vidaus reikalų komitete. Ir taip pat pritariu jo norui ir didžiausiam troškimui tai yra kovoti su organizuotu nusikalstamu, terorizmu ir kitais nusikaltimais. Tai yra viena iš mūsų prioritetinių sričių ir e, mes šiuo atveju iškeliame kitą aspektą. Tai yra aukų apsauga ir tam yra rengiamas netgi atinkamas pranešimas, kurio autoriu aš esu. Mes siekiame e, taikyti parlamentinę kontrolę pagal Lisabonos e, sutartį Europolui. Taigi, remintis e, sutarties dėl ES veikimo 58 straipsnių, Europos parlamentas ir taryba pagal bendrąją sprendimų prieimimo procedūrą priima teisės aktus dėl Europolo e, veiksmi, e, veikimo, dėl biudžeto ir kitų jo veiksmų. Vadinasi, Europos parlamentas e, taip pat kontroliuoja Europolą. Be to, šioje priežiūroje, šioje, šios kontrolės E, uždavinius turi perimti ir nacionaliniai parlamentai. Aš manau, kad e, e, prižiūrint Europolą bei kit, kitus veiksmus, kurie atliekami pagal policijos bendradarbiavimo principus, pagal Sovietų dėl Europos Sąjungos veikimo atitinkamus straipsnius, tai 82 ir kitus straipsnius, turi būti vykdoma tokia parlamentinė kontrolė. Taip pat ir kitos, kiti sutarties straipsniai nurodo, kad Europos parlamentas turi prižiūrėti atitinkamų agentūrų veiklą. O iki šiol Europos parlamentas atliko tik tai stebėtojo funkciją ir galėjo tik tai būti kaip institucija, su kuria konsultuojamasi. Vadinasi, neturėjome jokio poveikio e, šioms agentūrams. Ir mes atkreipiam dėmesį taip pat į komisijos komunikatą, kuriame iškeliami e, įdomus e, e, probleminiai aspektai. Mes taip pat tinkamuose posėdžiuose kalbėjomės apie šitą hipotetinę parlamentinę kontrolę, kaip mes galime kontroliuoti Euro, Europolą ir kitas agentūras, kurios susijusios su laisvės saugumo ir teisingumo erdvė. Ir buvo keliami nuolat klausimai susiję su konfidencialiais e, duomenimis, e, e, ar nesutaps, sakykime, kompetencijos, ar mes čia neįsikišame jau per daug į nacionalinės kompetencijas. Ir ar būtų galima, sakykime, sukurti pakomitetį Europos parlamente, kuris būtent ir spręstų šį atitinkamų agentūrų kontrolės klausimą. Nes būtent Europolas ir Eurojustas yra labiausiai susiję su duomenimis, kurie renkami iš piliečio ir mums svarbiausias yra šių duomenų apsaugos klausimas. Taigi, e, dabar mums kaip tik tai pasitaikė proga, kurios mes nenorėtume e, paleisti iš rankų, e, kad Europos parlamentas būtent spręstų kartu dėl įvairių šiokių tokių agentūrų veiklos aspektų. Šios diskusijos taip pat turėtų padėti mm, kokie, nuspręsti, e, kaip bus kontroliuojamas e, Europolo veiksma, veiksmai ir e, kaip bus apsaugomi asmens duomenys. Aš norėčiau pasakyti, kad esminis mūsų požiūris yra toks, kad Europolas ir Eurojustas ir kitos agentūros iš esmės veikia gerai ir turi toliau uh, gerai veikti. Todėl Europos parlamentas turi turėti atitinkamus e, instrumentus, kad galėtų įtakoti būtent e, tų agentūrų tolesnį tobulėjimą ir jų strategiją. Ponas Veinraitas e, taip pat pasakė, kad mūsų bendradarbiavimui, ta prasme, agentūrų ir Europos parlamento, svarbiausias dalykas yra pasitikėjimas vieni kitais. Be to, e, prie to prisidėtų ir atitinkama informacija, kurią agentūros pateiktų Europos parlamentui. O tam reikia e, atitinkamos sistemos, kaip mes galėtume keistis tą informaciją. Tai yra būtent e, mūsų bendradarbiavimo variklis, tokie, tokie informacijos mainai. Jeigu mes negalėsime kontroliuoti, e, tai yra vykdyti demokratinės kontrolės, tai tik tai laimės teroristai. Ačiū, ponė Keserija. Dabar mes išklausysime mm, pono Jorgo Monaro. Jis iš Europos koledžo studijų direktorius. Dėkoju, ponė pirmininkė, Europos parlamento, nacionalinių parlamentų nariai. Man didelė garbė pasisakyti prieš jūs šiandien. Mes kalbame apie organizuoto e, nusikalt kalstamumo ir terorizmo įvertinimą, užkardimą ir kovą su jais. Ir aš e, norėjau pašnekėti apie kai kuriuos aspektus šioje kovoje. Kalba apie vertinimą, jokios abejonės, e, nelieka, kad Europolo grėsmių įvertinimo srityje veikla yra nepaprastai svarbi. Per pastaruosius metus mes matome įvairių diferencijuotų ataskaitų, uh, organizuoto nusikaltimo, rimtų nusikaltimų įvertinimas ir taip toliau. Pradant e, nuo 1990 e, metų situacijos, kai prieš jūs e, dirbęs direktorius man skundėsi, kad jam tenka rinkti informaciją iš e, laikraščių, nes valstybės narės nepakankamai jam informaciją suteikia, kad jis grėsmės įvertinų. Dabar situacija visai pasikeitė. Žinoma, e, galima galvoti, kad organizuoto nusikalstamumo grėsmių įvertinimas yra Europolo techninė funkcija tik tai. Tačiau iš tikrųjų taip nėra. E, tai yra taip pat ir instrumentas leidžiantis apibriežti politinius prioritetus. ES e, naujas politijos ciklas leidžia Europolo vertinimus padaryti vis aktyviau e, aktualesnius apsisprendžiant dėl politinių prioritetų. E, Vieną šiek tiek kritinę pastabėlę čia norėčiau šią progą pateikti. Man regis, kad kai kalbama apie tuos grėsmių vertinimus, tai e, per menkai dėmesio yra kreipiama nusikalstamumo kaštams. Čia kalbu, sakysime, apie žmogiškuosius kaštus, apie tuos žmonės, kurie kenčia nuo nusikalstamumo. Daug žmonių tampa uh, E, prekybos žmonėmis aukomis ir taip toliau. Greta to yra ir ekonominiai kaštai, nes organizuotas nusikalstamumas atneša daug žalos legaliam verslui, per korupciją, e, atneša tam tikrų kaštų mokesčių mokėtojams. Ir jeigu Europolas galėtų susitelkti ties kaštais, kalbėdamas apie įvairias nusikalstamumo formas, tai e, būtų rimtas žingsnis į priekį. Galbūt pasakysite, kad labai sunku surinkti duomenys apie tai iš valstybių narių. Tačiau vis tik yra labai svarbu žinoti, e, kiek tos grėsmės atneša kaštų mūsų visuomenėms. Visą tai taip pat turi labai aišku poveikį biudžetui e, ir e, atsiranda prasmė. E, apsisprendžiant dėl to, kiek biudžeto išteklių reikėtų skirti kovai su nusikalstamumu, nes e, tik tai e, žinant, kokie bus kaštai žmonėms ir visuomeniai, galima dėl to apsispręsti. Dabar kalbant apie prevencijos pusę, mes žinome, kad Europolas visų pirma atsako už rimtų nusikaltimų aptikimą, ištyrimą ir užtikrinimą, kad už tai bus E, nusikaltėliai nubausti. Tačiau vidaus saugumo strategija kalba taip pat ir apie nusikalstamumo prevenciją. Ir čia Europolas galėtų tarp įvairių savo ekspertų platformų pagalvoti apie ekspertų, kurie galėtų užtikrinti nusikalstamumo prevenciją platformą. Yra sukaupta labai daug patirties įvairiuose uh, E, valstybėse narėse, kaip galima geriausia užkardyti vienas ar kitas nusikaltimų rūšis. Ir tokią patirtį galima būtų perduoti kitai valstybei nariai. Ir būtent Europos, Europolas yra strategiškai geroje pozicijoje sukaupti e, tokį darbą ir jį koordinuoti. Dažnai galvojame, kad Europolas visų pirma yra represinė institucija. Tad e, tikrai neblogai būtų ir Europolo e, atvaizdą visuomenės sąmonėje šią prasme pataisyti. Dabar kalbant apie e, vadinamasias e, e kovos galės, mes žinome, kad e, Europolas nėra prievartas priemonės e, naudojanti institucija, E, tačiau vis tiek jis atsiranda pirmose linijose, kai eina kalba apie kovą su nusikalstamumu ir terorizmu, nes niekas geriau negali įvertinti, kokie iškyra iššūkiai bendradarbiavimo tarp įvairių šalių policijų ir teisėsaugos institucijų srityje. Europolas čia geriausiai žino ir todėl Europolas turėtų panaudoti savo strateginę poziciją labiau negu kad iki šiol kad galima būtų ir įvardinti strateginės problemas, kur iškyla problemas, kur yra deficitas, kaip e, tas problemas spręsti. E, žinoma, tai nelengva įgyvendinti, nes aš įsivaizduoju, kad e, Europolo direktorius E, ne tik tai turi e, labai veiksmingai vadovauti savo institucijai, bet ir būti labai geras diplomatas. Taigi yra tam tikrų ribų, apribojimų, kai e, jam tenka manevruoti toje jautrioje erdvėje, bet Europolas galbūt galėtų pasisakyti, kiek reikia kažkokių teisės aktų, kad galima būtų pašalinti kliūtis geresniam bendradarbiavimui tarp skirtingų šalių policijų. Nebūtinai spręsti problemą, bet ją identifikuoti, o paskui palikti politinėms institucijoms tas problemas spręsti. Aš manau, kad tam reikia tam tikros politinės e, drąsos, e, labai aiškaus mandato tam jūs neturite, bet Europolas turi pakankamai žinių tą padaryti ir turi jas panaudoti yra ir kitokių strateginių klausimų. Pavyzdžiui, mes bendradarbiavame su trečiosiamis valstybėmis, ten e, didiname jų policijos pajėgumus. Ir čia galime klausti, jeigu mes e, kažkokią žinias trečiosiose šalyse stipriname, ar pajėgumus stipriname, ar iš tikrųjų to žinios paskui panaudojamos tinkamiems tikslams, o jeigu represijoms tai panaudojama, tai tada kelia atskirus klausimus. Europolas e, yra e, Europos Sąjungoje vėlgi geriausiai tinkanti institucija, kuri gali iš viršaus visą tai pažvelgti ir pažiūrėti, apriepti situaciją visose 27 valstybėse narėse. Ka kaip galima būtų tai padaryti? Na, vienas iš kanalų galėtų būti tie vadinami discussion papers, e, E, kuriuos pateikia ES kovos su terorizmu koordinatorius. Tad jeigu Europolas pasinaudotų strateginę savo poziciją ir paskatintų diskusiją svarbiausiais strateginiais klausimais, tai galėtų iš tikrųjų sustiprinti jo vaidmenį. Dabar keletą žodžių apie veiklos e, rodiklius. E, jie turi savo pavadinimą, man jie padarė. Mm, didelį įspūdį. Ir čia aiškiai matome, kad Europolas stengiasi išspausti kuo daugiau iš savo uh, ribotų išteklių. Biudžeto augimas uh, šiais metais atrodo yra nulinis šiais metais. Uh, bet uh, Europolas jaučia, kad komisija ir taryba iš jo reikalauja vis labiau ir labiau. Ir man atrodo, jūs čia turit labai aiškiai pasakyti, kad neįmanoma prisimti naujų užduočių, tuo tarpu sutinkant su biudžeto išaldimu. Taigi čia reikia surasti pusiausvyrą ir e, nereikėtų turbūt Europolui leisti e, pasirinktinai e, reaguoti į vienus valstybių narių prašymus ir e, padėti e, į stalčių kitus. Taigi grįžtant prie tų veiklos rodiklių, apie tai šiek tiek žinau, nes Britų universitetuose naudojama panaši sistema. Taigi tie rodikliai labai dažnai yra tokio skaitmeninio pobūdžio, norint geriau pasirodyti, e, stengiamasi prisimti kuo daugiau užduočių, kad paskui ataskaitose tų, e, tie skaičiai būtų didesni ir jūs geriau atrodytumėte. Taigi e, yra tam tikra tendencija stengtis, kad Europolas statistiškai geriau atrodytų, jis prisims vis daugiau ir daugiau užduočių iš valstybių narių. Tačiau tai yra rizikinga. Galų gale vis tik reikia susitelkti ties kokybę, o ne su statistiniu kiekybiniu užduočių siekimu. Na ir pagaliau keletą žodžių apie santykius tarp Europolo ir e, Europos parlamento. E, Europolo legitimumui, laisvės saugumo, teisingumo ir žvies legitimumui yra nepaprastai svarbu, kad egzistuotų parlamentinė priežiūra. Ir šis renginys taip pat rodo, kad parlamentai į tai rimtai žiūri. Tačiau komisijos komunikate, e, kalbu čia apie pereitų metų gruodžio mėnesio komunikatą, perskaičiau, kad e, tos procedūros taip pat turėtų numatyti agentūrų veiklos prioritetų nustatymą. Man atrodo, tai e, užgribė pernelyg toli. Europolas jau turi valstybių narių nustatytus prioritetus ir jeigu Europos parlamentas ims savo parlamentus nustatinėti, o taip pat ir nacionaliniai parlamentai, tai tikrai Europolui bus sunku susidoroti. Atsiminkime, kad policija nacionalinių lygmenių didžiulė dalimi yra vykdomosios valdžios erdvėje. Taigi, parlamentai turi turėti teisę užduoti klausimus Europolui ir jį kritikuoti, jeigu mano, kad Europolas netinkamai tarnauja, netitinka iškeltų tikslų. Tačiau vargu, ar galite Europolui gyvenimą palengvinti, pridėdami savo prioritetų sąrašą prie to ilgo, kurį Europolas ir taip jau turi. Dėkoju. Gerbiami dalyviai Dabar galite paklausti, išdėsti savo mintis. Ir pirmiausia, ponas Salti Martinė iš Italijos parlamento. Žodis jums. Ačiū, panė pirmininkė. Man yra didžiulė garbė dalyvauti šiame Europos parlamento posėdėje. Pirmiausia, aš norėčiau kreiptis į Europolo direktorių, norėčiau užduoti jam klausimą. Taigi, kokią politiką vykdo Europolas? Siekdamas e, sukurti bendrą policijos e, tyrimų kultūrą. Aš pirmiausia galvoju apie įvairius e, skirtingas įstatyminės bazės įvairiose valstybėse narėse. Tai būtent kaip yra renkami įrodymai, kaip jie apibrėžiami. Visą tai skiriasi. Ir dabar kalbant apie tarptautinį nusikalstamumą arba e, kovą su terorizmu, tada dažniausiai neatsižvelgiama į tai, kokias skirtingas užduotis vykdo prokuratūros ir policija įvairiose valstybėse. Taip pat e, teisminis nagrinėjimas skiriasi, baudžiamasis procesas, tai apie, apie nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų apibrėžimai. Taigi visą tai apsunkina bendradarbiavimą. Be to norėčiau dar pridurti. kad man kelia susirūpinimą tai, e, kokia svarbi pasidarė e, šita saugumo e, santykio su piliečių laisvėmis tema. Iš esmės ši tema keliama, jau sakyčiau, netgi pakankamai dažnai. Ir ši tema galbūt kenktų mums, sakykime, atlikti tokius tyrimus, kaip, pavyzdžiui, prekyba žmonėmis arba pietų Europoje vykstančius nusikaltimus. Ačiū nacionalinių mm, parlamentų atstovai norėtų pasakyti. Taigi, e, matau, Europos parlamento atstovė pana Ana Gomes nori užduoti klausimą. Sorry, I thought I had. Uh, gostava de, muito obrigada. Gostava de perguntar ao Sr. Rainwright e ao Professor Monar. Ačiū. Aš norėčiau paklausti uh, profesorius uh, Monaro ir pono Vainraito. E, kokiosgi būtų jūsų rekomendacijos Interpolui? Tai kad būtent, kad e, Europolas daugiau užsiimtų tų nuostolių nustatymų, kurie yra susijęs su e, terorizmu, su įvairiais nusikaltimais. Tai būtent nustatytų vis dėlto ta, tas išlaidas susijusias su žmonių aukomis. Kaip būtų galima pagreitinti ir, pas, ir pagerinti kovą su korupcija ir su mokesčio oazėmis. Iš tiesų, e, tokios mokesčio oazės egzistuoja ir Europos Sąjungoje. Ten e, teka lėšos ne tik, tai iš, e, ne tik iš įvairių valstybių, bet ir iš mūsų mokesčių mokėtojų. Apie tai reikia pagalvoti. O tai yra labai rimtas dalykas, ypač atsižvelgiant į dabar, dabartinį krizės laikotarpį. Taigi, ponė Vainraitai, e, kągi Europolas nuveikia šioje srityje? Nes matome, kad e, tarp valstybių narių praktiškai nevyksta šis bendradarbiavimas. E, ten sunku apibriežti tokius nusikaltimus ir kovoti su jais, nes vėluojama, sakykime, bendradarbiauti tarp teisėsaugos institucijų Portugalijoje ir Vokietijoje, nustatant e, pavyzdžiui Vokietijos povandeninių laivų pardavimą Portugalijai. O tai e, šis pardavimas kaip vyksta sukelia didžiulius nuostolius mokesčių mokėtojams ir pačiai valstybei. Ir šios dvi teisėsaugos institucijos Portugalijoje ir Vokietijoje, e, nors ir yra e, bendras arešto orderis, netgi išduotas, e, vis dėlto nieko nenuveikė. Hubertas Vykėjus. Ačiū, ponė pirmininkė. Iš esmės, e, galbūt e, būtų galima netgi uždaryti Europolą arba kitas agentūras ir mes net nepastebėtume, kad jos yra uždarytos. Tačiau e, šios diskusijos mus skatina galvoti apie tai, kaip tos institucijos galėtų veikti, kaip jos galėtų teikti naudą visai ES, nes jos yra mūsų bendro Europos projekto dalis. Ir aš uh, E, norėčiau padėkoti ponui Vainraitui, e, kuris atsakingai parodo, kad e, Europolas yra tam tikra priemonė, kurią gali džiaugtis ES piliečiai, nes jie kažką nuveikia jų naudai. Aš pritariu daugumai, kad Europolas yra agentūra, kuri yra labiausiai kontroliuojama Aš manau, kad iš tiesų Europa, Europolas yra labiausiai kontroliuojama agentūra visoje Europos Sąjungoje. Ir mes turėtume pasvarstyti ne apie tai, kaip e, užverstume šitą Europolą, šitą vargšę agentūrą naujomis e, užduotimis. Mes turime labiau atkreipti dėmesį į tai, Kaip galėtume pasinaudoti dabartinėmis šios agentūros galimybėmis? Iš esmės, aš sutikčiau su tuo, kad Europolui galima suteikti naujų užduočių ir naujų funkcijų, nes, kaip žinote, nusikaltėliai nesnaudžia, nusikalstamumas plečiasi ir technologijos tobulėja. Todėl a, svarbiausia atkreipti dėmesį į tai, ką gali Europa prieš pastatyti tobulėjančiam nusikalstamumui. Mano prašymas būtų toks, jeigu jau tiek parlamentarų čia atvyko iš tiek valstybių narių, e, jie daugiausiai yra ekspertai, jie žino situaciją savo valstybėse narėse. E, paprašyčiau, kad valstybės narės pateiktų pasiūlymus, e, kokiuose veiklos rytyse Europolas dar galėtų patobulinti savo veiklą arba išplėsti savo veiklą ir kaip mes galėtume atitinkamai paremti Europolą kad jis išnaudotų savo kompetenciją ir užtikrintų ES piliečių saugumą. Mes iš esmės e, turėtume išnaudoti tokius forumus kaip dabar, o ne filosofuoti apie Europolo galimybės ar ne. Nes jau ir taip Europolas yra e, labiausiai kontroliuojama institucija ir jeigu mes toliau jie trukdysime, tada policijos bendradarbiavimas žlugs tarp valstybių narių. Ačiū, jeigu dar kuris nors parlamento narys norėtų išsakyti kokių pastabų, iškelti klausimų, tai prašom, jei ne, tuomet sugrįžtame prie mūsų prelegentų. Pirmasis ponas Rob Weinreit, Europolo vardu. Ačiū pirmininkė, ačiū už užduotus klausimus, poniai Matni. Norėčiau pasakyti, kad gerai, yra, gerai pastebėjote, kad trūksta bendros tyrimo kultūros ES. Tai vienas iš mūsų veiklos galbūt srities trūkumų. Aišku, atskirai galim paminėti teisės aktų klausimą. ES gerai padirbėjo per pastarąjį dešimtmetį savo teisę, teisinę bazę, tobulindama, kad policijos veiksmai galėtų būti geriau koordinuojami ES Ir Eurojus čia labai gerai padirbėjo, yra ir labai svarbių tokių teisinių priemonių, kaip kad Europos arešto orderis. Tačiau klausimas buvo dėl policijos darbo kultūros ir čia tikrai yra daug klausimų šioje srityje, kur daug mūsų um, nacionalinių atei, policijos pareigūnų dirbančių mūsų organizacijoje dažnai atsineša su savim labai skirtingus požiūrius, darbo, skirtingus darbo metu, metodus. Ir labai svarbu, aišku, būtų mm, apie tinkamą darbo pagrindą, politiką, kad visose valstybėse narėse mm, būtų suformuotas naujas modelis, kad, būt, kad policijos pareigos imtųsi iniciatyvos, suformuotų savo prioritetus ir imtųsi labai efektyvaus koordinavimo savo operatyvinės veiklos po visas valstybės narės būtent tose prioritetinėse srityse. Ir Europolas turėtų būti būtent koordinavimo, veiklos koordinavimo centras, kad įvairių valstybių narių policijos tarnybų tarnybos galėtų kartu kovoti su tomis problemomis, kurias mes išryškiname dabar gal kolega Jiminės Becherel konkrečiau atsakytų į jūsų konkrečius klausimus, jei turi daugiau patirties. Paneigomės, noriu pasakyti, kad tikrai ir pono Moner e, pasisakymas buvo puikus ko, dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu. Ar mm, mes kėlėme klausimą, ar įtraukti konkrečius skaičius į mūsų šių metų ataskaitą, bet po to nusprendėme susilaikyti nuo to. E, ne dėl to, kad nesame tikri turima sukaupta medžiaga, bet uh, kaip kad jūs jau puikiai suprantate, kad labai sunku yra paskaičiuoti organizuotų nusikalstamumo padaromą žalą. Um, aišku, yra kai kurie skaičiai, pavyzdžiui, dėl kibernetinių nusikaltimų padaromos žalos um, ar um, priekybos narkotikais, kontrabandos, narkotikų kontrabandos mastai irgi yra daug maž paskaičiuoti. Tačiau labai svarbu ir aišku galvoti apie tų skaičių priežą, bet kita vertus dar svarbiau yra galvoti apie e, kainą, kurią e, turi e, nešti visa visuomenė, kurią jį patiria. Tai yra ir netiesioginė ta žala, tai yra ir tie, kurie, pavyzdžiui, dėl narkotikų priekybos patiria žalos ir sveikatos, sveika, sveikata nukenčia, visos aukos nukenčia dėl to ir organizuoto nusikalstamumo sindikatai, bet to daro didžiulę įtaką tos bendruomenėm. Tai labai sudėtinga tas rytis, galbūt um, pono Moner ir jo kolegų čia indėlių galėtumėm pasikliauti. Dabar dėl ponios Gomes pastabų dėl kovos su, su korupcija. Aš sutikčiau, kad uh, tai yra labai svarbus organizuoto nusikalstamumo elementas. Kova su korupcija yra dar labai e, sudėtinga visame pasaulyje ir Europoje taip pat tai yra viena iš esminių problemų. Manau, kad tai reikia sieti su tuo, kiek efektyviai valstybės narys gali įgyvendinti e, kovos su e, pinigų plovimu priemonių, priemonės, pavyzdžiui, tarkim, kaip konfiskuoti e, nusikalstamas pajamas, turtą. Manau, kad tikrai reikės daug geriau koordinuojamų veiksmų ES bendrai šiais klausimais. Uh, Ir pabaigai, ponai Perkė, ačiū už pozityves pastabas ir pamastymus apie ateitį. Aš sutinku, kad galbūt reikia nedaugiau kontrolės ateityje, bet gal daugiau efektyvesnių gal būdų, kaip vykdyti tą kontrolę ir kaip organizuoti tą par parlamentų vykdomą e, parlamentinę priežiūrą. Ir galiausiai ne vien tik tai kaip aš jau sakiau pačioje pradžioje, kalbant apie demokratinę priežiūrą, tai labai svarbu galvoti apie mūsų organizacijos gebėjimų stiprinimą, kad mes galėtumėm efektyviau kovoti su organizuotų nusikalstamumu ateityje, kad mes turėtumėm realių pajėgumų, ypač kovos su kibernetiniais nusikaltimais rytyje, kas dabar yra, aišku, dominuojanti nusikaltimų rūšis visose srityse. Ačiū. Pane Jiménez. Eh, bueno, quería contestar al señor Santamartini, eh, que re, se refería que. Ačiū pirmininkė, norėčiau sureaguoti į e, pono Santi Martinį pasisakymą. Jis minėjo, <clears throat> kad e, reikėtų daugiau dėmesio skirti nusikaltimo aukoms, tame tarpe ir iš Europos parlamento pusės. Visiškai pritariu tam, atėjusi dirbti į Europos parlamentą. E, buvau įsitikinusi, kad čia reikia geresnių teisės aktų, nes kol kas pusiausvėra tarsi e, yra linkusi akcentuoti ne aukas, o jūs kraudikus. E, Reikia pasakyti, kad pastaruoju metu pasižym, pa, pa, pasistumėjome reikiamą kryptimį. Kalbame apie Europos apsaugos orderį. Kitose valstybėse, atskirose valstybėse yra tam tikri apribojimo orderiai. Ir e, jeigu e, pavyktų susitarti, tai uh, aukos, kurios saugomos pagal nacionalinės teisės nuostatas vienoje šalyje, pervažiavusios į kitą šalį, turėtų turėti tokią pat apsaugą. Komisija suvokė, kad yra šitoje srityje nemažai dar trūkumų ir yra parengusi visą instrumentų, visą dokumentų paketą aukoms apsaugoti. Aš pati rengiu pranešimą klaus, šiuo klausimu. E, eina kalba apie tam tikro adminimis e, principo taikymą, nustatant e, apsaugą visų nusikaltimų aukoms, pradedant nuo Bulgarijos ir baigiant Ispaniją. Ir čia patektų visos aukos, ar tai būtų terorizmo, ar e, prekyba žmonėmis aukos, ar, ar a, e, nepilnamečių a, e, išnaudojimo aukos. Mes ir toliau turime dirbti ir dirbsime, kad parengtume atitinkamus teisės aktus. Uh, um, may... Profesorius Monar. Dėkuoju. Keletą pastabų dėl skirtumų tarp įvairių e, šalių policijos veiklos kultūroje. E, iš tikrųjų, išlieka problema, tai gali e, privesti prie tam tikros trinties, bendradarbiaujant ir tokiu būdu tampa kliūtimi bendradarbiauti. Tačiau net ir Europolo direktoriui būnant tų kultūrų suvienodinti, suharmonizuoti nėra įmanoma. Kažkas e, labai teisingai yra pasakęs, kad mentalitetas yra ilgalaikis dalykas, netrumpalaikis dalykas. E, be jokios abejonės, e, Europolas yra geroj padėtyj e, suartinti įvairias e, policijos struktūras, e, kadangi galų gale policijos paėgos visur siekia tų pačių tikslų ir stengiasi tai daryti profesionaliai. Taigi e, mes kalbame apie daugia šalį lygį, apie e, daugia šalį e, policijos bendradarbiavimo lygmenį, bet greta jo be jokios abejonės reikalingas ir dvi šalis lygmuo. Na ir galbūt laikui bėgant tos e, kultūrų skirtumo problemas bus išspręstas. Dėl e, nusikalstamumo kaštų įvertinimo, grįžtant prie šios minties, taip, tai e, <laughs> labai yra sunki sritis, e, metodiškai tai įvertinti labai sunku, e, e, organizuoto nusikalstamumo įvertinimo e, ataskaitą rengiant Europolas yra tam tikrą metodiką jau parengęs. E, Tai, tai, vis tik tai yra nepaprastai svarbus darbas, labai svarbi veikla, pareikalaujanti daug empirinio darbo, bet ko gero Europos parlamentas galėtų čia prisidėti ir, pavyzdžiui, paskatinti, kad pagal mokslo tyrimų pagrindų programą galima būtų o ta programa gerai finansuojama, rimtai finansuojama, galima būtų padėti Europolui uh, E, per įvairias studijas e, įvertinti nusikalstamumo kaštus visuomeniai. Galbūt tai būtų neblogas būdas e, ES mokesčių mokėtojų pinigams išleisti. Na ir pagaliau, kalbant apie kovą su korupcija, tai tebe išlieka svarbia ir labai jautria problema ir čia jau nieko įvardinti nenorėčiau, bet kai kuriuose valstybėse narėse korupcijos problema labai aiškiai yra didesnė nei kitose. Ir tai iš karto tampa politiškai jautrių klausimų. Šia prasme aš nelabai pavydžiu direktoriui Weinreitui dėl tų problemų, a, su kuriomis jisai susiduria vadovaudamas Europolui. E, Europa yra padariusi pažangos kovoje su korupcija, ji turi tam tikrą minimalę platformą ir per pastarosius e, metus nebejotina, kad Europa čia žengia į priekį. E, vadinamosios mokesčių oazės. Na, tai problema, kuri visiškai priklauso spręsti valstybėms narėms taigi taryboje. Tačiau atsižvelgiant į finansinius iššūkius, su kuriais susiduria nacionaliniai biudžetai, ko gero nesunku nuspėti, kad e, mokesčių oazėms e, ateina galas. Be jokios abejonės, kad e, prieš juos ateityje bus užsimota daug griežčiau. Na ir dar vienas dalykas. Kai skaitau Europol ataskaitas, visada galvoju, nemažai jie žino, žino, kurios valstybės narės atsilieka, žino, kurios vadovauja, bet tos ataskaitas parašytos labai diplomatiškai ir niekada blogiečiai nėra įvardyjami. Ir čia aš manyčiau, kad įvardyjimas ir pagėdėjimas e, galėtų būti gana naudingas dalykas. Prieš keletą mėnesių galbūt Financial Times skaitėte profesorius Mario Monti straipsnį, kur jisai sako, kad viena iš priežasčių, kodėl su ekonomikos krize nėra tinkamai susidorojama, yra pernelyg didelis mandagumas tarp valstybių narių. Ir e, galbūt e, ir teisėsaugoje yra panašių problemų. E, aš suprantu, kad direktorius galbūt savo to leisti nelabai gali, bet būdamas iš universitetinės aplinkos, manyčiau, kad įvardyjimas ir pagėdyjimas nepakenktų. Pirmininkas, dėkoju. Dėkoju, aš e, matau, kad mes žengėme į priekį ir siūlau pereiti prie paskutinės šio vakaro sesijos. Ir dabar jau norėčiau prelegentus pakviesti čia į prezidiumą. Visų pirma, ponas Aled Williams, Eurojusto kolegijos pirmininkas, Renate Weber, Mm, lybė komiteto narė. Kiek suprantu, ponas Ježi Montak negalėjo atvažiuoti iš Berlyno. Jis yra Vokietijos Bundestago narys. Na ir e, trečias prelegentas bus profesorius Henri Lebail, Bajonas universitetas. Taigi dar kartą ankstesniems prelegentams ir dirbame toliau. Pereiname prie kito darbo tvarkės punkto. Well, if I may have your attention. Taigi, dėmesio dabar visiems. Mes puikiai išnaudojame savo laiką, mes nieko nevėluojame, nei perskubame. Todėl periname prie kito darbo atvarkės punkto. Pirmiausia, mes kalbame šiandien apie Europos teisės saugos erdvę, kuri būtų glaudžiau susijusi su nacionalinėmis teisės saugos erdvėmis. Ir kalbame apie Eurojusto vaidmenį. Todėl norėčiau pasveikinti poną Aledą Viljamsą, Eurojusto kolegijos pirmininką, kuriam pirmiausia ir steikiamas žodis. Pone Viljamsai. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū už sėktą galimybę kreiptis Some of you are leaving the room. Please do it in silence so that those remaining may follow Mr. Aled. Taigi, dabar, kai visi nusiramino, susėdo, galime toliau, galima tęsti. Aš e, norėčiau prisiminti anglišką patarlę - balsuoti kojomis. Tačiau aš užimsiu jūsų laiko tik tai 10 minučių, nesibūkštumėte, nes, nesibaiminkite. Taigi, iš esmės, ko aš nepadarysiu? Iš esmės, aš nekartosiu pono Weinreito tikrai išsamaus pranešimo. Ir nepasakosiu apie tas kontrolės priemonės, kurios taikomas tiek Eurojustui ir Europolui. Būtent e, tos demokratinės kontrolės e, priemonės, siekiant užtikrinti demokratinę atskaitomybę šių dviejų agentūrų. Žinoma, yra tam tikras skirtumas nuo ankstesnio e, tokios kontrolės taikymo e, e, prieimus Lisabonos sutartį. Eurojustas ir Europolas po Lisabonos sutarties prieimimo pasidarė demokratinės kontrolės objektais. Ir todėl, man atrodo, kad iš esmės tai yra daugiau šiek tiek negu tik tai veiklos įvertinimas. Taigi, Dabar aš kelsiu tik tai tų klausimus, kuriuos bandysiu trumpai aptarti. Tai bus e, tarsi įžanga į darbą, kurį atlieka Eurojustas. Pirmas klausimas yra susijęs su tuo, taigi kokio pobūdžio atskaitomybė turėtų būti taikoma tokiai organizacijai kaip Eurojustas, kuris e, anksčiau buvo e, ankstesnės sutartys apibūdintos kaip teisės konstitucijų bendradarbiavimo institucija. Taigi, kitas dalykas, e, kokia atskaitomybė turėtų būti netaikoma. Dabar e, Eurojustui tai būtent atskaitomybė Europos parlamentui ir nacionaliniams parlamentams. Aš norėčiau pasinaudoti labai naudingą ataskaitą kuri buvo pateikta, sprendžiant Europos parlamento vaidmenį, vykdant demokratinę kontrolę. Ir tai buvo pateiktas netgi pranešimas, kurį pristatė ponia Barsolino. Taigi, e, demokratinė atskaitomybė, kalbant apie Eurojusto operatyvinę veiklą, kokia ji turėtų būti? Atsakymas būtų labai paprastas. Jeigu mes e, pažvelgtume į Eurojusto misiją, kuri yra nustatyta Lisabono sutartyje, tai šita misija yra remti ir stiprinti bendradarbiavimą bei koordinavimą tos veiklos, e, kuri vykdoma bendradarbiaujant e, nacionalinėms baudžiamos institucijoms, institucijoms. Tai būtent, kad būtų teikiama informacija ir keičiamasi tam tikrą patirtimį. Be to, pasinaudojimasi Europolo patirtimi. Taigi, Eurojustas koordinuoja e, tam tikrų institucijų kaip OLA, Frontex ir e, Europolo bendrą veiklą ir bendradarbiauja su nacionalinėmis baudžiamos justicijos institucijomis bei teisminėmis institucijomis. E, kitas dalykas šis santykis tarp Eurojusto ir nacionalinių e, teisminių institucijų bei teisėsaugos institucijų yra e, toks, kad e, Eurojustas yra tarsi hybridinis modelis. Jisai apjungia ir policiją, ir prokuratūrą iš nacionalinių valstybių. Ir taip pat apima ES institucijų uh, pareigūnų veiklą bei jų bendradarbiavimą su nacionalinėmis institucijomis. Taigi, mes turime apie 45 e, tyrėjus, kurie yra atsiusti e, iš nacionalinių e, valstybių, už jų darbą moko taip pat valstybės narės. Taip pat yra 200 asmenų, kuriuos įdarbino komisija kurie e, atlieka įvairias funkcijas Eurojuste. Ir manau, kad e, šitoks e, bendradarbiavimas ir šitoks darbo organizavimas yra tikrai naudingas, nes galima pasinaudoti ir pareigūnų ES paslaugomis ir, komandiruot, ir komandiruotų pareigūnų iš valstybių narių paslaugomis. Taigi, e, taip vykdoma operatyvinė veikla, bendradarbiavimą ją vykdant ir e, taip perdodama informaciją ir į valstybės narės, bet to rengiamos bendros strategijos, kaip ES lygių kovoti su organizuotų nusikalstamumu. Taigi dabar aš norėčiau konkrečiau pasi, e, pakalbėti apie mūsų darbą. Įsivaizduokime, kai valstybė, valstybės narės policija pateikia informaciją Europolui po to, kai buvo areštuotas e, narkotikų prekeivis. Taigi, informacija taip pat patikiama ir apie tai, kam jis skambino, kokiais numeriais skambina tas narkotikų prekeivis. Ši informacija yra analizuojama Europolo e, analizės dokumentų rinkinyje nustatoma, e, kas kontaktavo su šito narkotikų prekeiviu ir kur buvo kontaktuota kitose, pavyzdžiui, valstybėse narėse. Nusprendžiama, kad e, e, galima vykdyti operatyvinę veiklą, aktyvę veiklą, siekiant suimti kitus šito narkotikų prekeivių bendrininkus, nes nustatoma, kad tai yra organizuoto nusikalstamumo grupė, tai su bendrininkais ir su vadovu Ir tam reikia valstybėse narėse gauti teismų leidimą arba iki teisminio tyrimų institucijų leidimą, kad būtų galima vykdyti tas e, operatyvinės priemonės kitose valstybėse narėse, gaudant tuos bendrininkus. Ir galbūt vėliau reikės, e, pavyzdžiui, užtikrinti, kad tos organizuotos grupės e, bankų sąskaitos bus išaldytos valstybės narėse. O tam įvairiose valstybės narėse taikomas įvairios taisyklės ir įvairios įstatymų nuostatos. Pavyzdžiui, reikės dar kitų atvejų išduoti Europos arešto orderį ir imtis tam tikrų teisminių veiksmų atinkamai valstybė narė. Ir tam reikia bendradarbiauti visoms atitinkamoms instancijoms. Europolui ir visoms valstybių narių institucijoms. Taigi, iš esmės tai yra pavyzdys, kaip uh, turėtų veikti E, Eurojusto mm, kompetencija e, vykdomos e, funkcijos. Taigi mes organizuojame per metus apie 150 koordinavimo susitikimų, kuriuose bandome aptarti visas šias problemas. Ir keičiantis informaciją, koordinuojant tuos veiksmus, E, persikėjant įtariamuosius arba sekant juos, mes e, vis dėlto turime remtis nacionaliniais teisės aktais, nes e, visą tą operatyvinę veiklą atlieka nacionalinės teisėsaugos institucijos. Todėl Eurojustas yra tarsi forumas, kuris koordinuoja visų šių teisėsaugos institucijų bendradarbiavimą, keitimas informacija ir patirtimi. Ir akivaizdu, kad e, tokio, tokiams agentūroms e, e, teisės aktų lygių yra nustatomi tam tikri prioritetai. Tos prioritetus nustato nacionaliniai parlamentai arba Europos parlamentas, demokratiškai išrinktos institucijos. Vadinasi, tokių agentūrų darbą reglamentuoja ir nacionaliniai teisės leidėjai per savo atitinkamus svertus. Čia iš esmės e, turėtų būti mm, atsižvelgiam į Europą, e, starties dėl ES veikimo 71 straipsnį, kad e, atinkama informacija turi būti pateikiama ir nacionaliniams parlamentams. Vadinasi, nacionaliniai parlamentai įgyja tam tikrą kontrolės funkciją. Todėl mes pritarėme šitą demokratinę atskaitomybę, vykdami bet kokią savo veiklą. O kalbant apie operatyvinę veiklą, manau, kad visi pritars. Mes e, paklusnus esame teisės aktų leidėjams. Ir e, vis dėlto šitas darbas turi būti vykdomas e, konfidencialiai ir laikantis tam tikrų teisės nuostatų. Taigi, Pirmiausia, aš norėčiau iškelti kelis e, e, klausimus arba prašymus e, iš Eurojusto pusės. Labai svarbu, kad valstybės narės pasinaudotų tais teisės aktais, kurie reglamentuoja Eurojusto veiklą ir, ir tarptautinį bendradarbiavimą. Nes Nes prieš kelias mėnesius buvo priimtas sprendimas, prieš ketvirtą dieną, kad valstybės narės įsipareigoja teikti išsame informaciją Eurojustui apie bet kokius rimtus arba organizuotojus grupės vykdomus nusikaltimus. Visa tai turi būti praneša Eurojustui. Labai prašau, kad iš tikrųjų ta informacija būtų teikiama. Ir e, praktiškai e, tai atrodo taip, kad sukūriamos yra bendro, bendros tyrimo grupės, jos naudojasi tą informaciją. E, mes e, skatinama e, Eurojusto nacionalinių teisėkos institucijų koordinavimo sistema. Ir e, mes turime tam tikrus kontaktinius asmenys, kurie bendradarbiauja su Eurojusto nacionaliniu lygmeniu. Dar kitas svarbus dalykas, kuris yra tiesiogiai susijęs su demokratinė atskaitomybė tiek nacionaliniams parlamentams, tiek Europos parlamentui, tai būtent e, e Tai yra teisės aktai, kurie susiję su Eurojustu. Čia aš kalbu apie Lisabono sutarties 85-86 e, straipsnius. Aš e, galbūt vėliau juos atidžiau panagrinėsiu. E, pagal tos straipsnius yra konkrečios priemonės taikomos Europos parlamentui, pavyzdžiui, priimant atitinkamus sprendimus dėl Europos arešto orderio, dėl e, e, Europos įrodymo orderio, dėl visų kitų teisės aktų. Ir visi tie teisės aktai prisideda prie to, kad valstybės narės galėtų geriau atlikti tarptautinį e, baudžiamą į persekėjimą ir tarptautinį bendradarbiavimą. Mes e, Manoma, kad, sakykime, Europos tyrimų orderis bus tikrai naudinga priemonė ir kad Europos parlamente jai bus pritarta. Nes ji padės mums bendradarbiauti greitai ir veiksmingai. Tai reiškia, kad mes įgausime naują priemonę, kuri padės abipusiai pripažinti atitinkamus teismų sprendimus arba iki teismų tyrimų institucijų sprendimus valstybėse narėse. Taigi, iš tiesų dabar e, kalbant apie e, Europos areštį orderį, e, buvo pasiekta tam tikra pažanga. Tačiau kartais šis arešto orderis taikomas nesilaikant proporcingumo principo. E, dabar būtent Europos e, arešto orderio taikymas yra tinkamiau jau reglamentuojamas naujosiuose ES teisės aktuose, būtent kovojant su organizuotu nusikalstumumu. Aš, žinoma, e, žinau, kad man liko nedaug laiko, tačiau aš jau minėjau 85 ES starties straipsnį. Ir norėčiau mm, paminėti atitinkamus sprendimus, kurie bus priimti kitų metų birželio mėnesį. Pagal tuos naujus sprendimus, atsižvelgiant į dabartinę teisinę bazę, Eurostas bus reformuotas. Bus padidintos e, e, jo galios. E, Eurostas galės inicijuoti tyrimus ir taip pat jam bus suteikta galia spręsti jurisdikcijos kolizijų problemas. Aš nežinau, ar visą tai atsispindės reglamente dėl Eurojusto, tačiau aš tikiuosi, kad e, e, teisės aktų leidėjas vis dėlto nori suteikti atitinkamą geresnę struktūrą Eurojustui. Ir manau, kad bendro sprendimo prieimo procedūroje, manau, kad bus E, tokios priemonės priimtos ir, ir bus e, priimti atinkami sprendimai dėl Eurojusto administravimo bei finansavimo. Iš esmės dabar aš gal jau per ilgai kalbu, bet e, dabar 86 straipsnis taip pat yra svarbus dėl Europos prokuratūros. Tai iš esmės labai sudėtingas klausimas. Norėčiau nukrypti nuo šios temos šiek tiek. Uh, E, prisimenant nuostatas, kurios jau egzistavo tiek e, e, peržiūrėtame Eurojusto sprendime, tiek kitose teisės aktuose buvo reikalaujama iš valstybių narių atinkamas aplinkybėmis teikti Eurojustui informaciją apie bet kokią tarptautinę bylą, kuri yra nagrinėjama valstybėje narėje, kuri, prieš, kuri pažeistų ES finansinius interesus. Mes e, turėtume gauti tokią informaciją iš valstybių narių, tada mes galėtume gauti įrodymus, kurie padėtų mums padėti tokius, e, vykdyti tokius tyrimus ir juos koordinuoti. Taigi, ačiū uždėmesi. Thank you, Mr. Williams. Dėkuoju ponui Williamsui už gana spartų išsamų Eurojust pristatymą. O dabar žodis mūsų kolegijai iš Europos parlamento, Renate Weber. Ji yra lybė komiteto, labai žinoma narė ir kaip tik rengia dabar e, pranešimą dėl jurisdikcijų konflikto baudžiamusiose bylose. Dėkoju, pane pirmininkė. Iš tikrųjų, lygiai prieš metus teko man dalyvauti, kai vyko kitas sustikimas su nacionaliniais parlamentais. Aš e, labai remiu tokius susitikimus, remiu Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų glaudesnį bendradarbiavimą. Aš pabandysiu pratesti tai, ką ponas Viljamsas sakė. Jis paminėjo, kad neužilgo galime tikėtis e, teisėkuros pokyčių. Aš pati nemanau, kad tai jau labai greitai atsitiks. Manyčiau, kad kol kas reiktų mums susivokti, pasirenkti ir uh, išsiaiškinti, o ko mes iš tų naujų teisės aktų lauktume. Jūs taip pat minėjote studiją, kurią ir aš jums rekomenduočiau. Mus ji pasiekė pereitą savaitę ir tik vakar buvo lybė komitete pristatyta. Studiją parengė nepriklausomi ekspertai iš kelių mokslo tyrimų centrų ir Europos universitetų. Ir aš norėčiau pasidalinti su jumis mintimis apie kai kurias rekomendacijas toje studijoje, nes tai yra susijęs su mūsų posėdžio tema. Šiandieną pirmininkas Viljams sakė, kalbėjo apie tai, kad operatyviniai veiklos aspektai neturėtų būti demokratinės atskaitomybės srities dalimi. Taigi pakalbėkime apie uh, Europos agentūrų priežiūrą. Apie ką mes čia kalbame? Kalbame apie politiką, apie administravimą, apie finansus. Tai nėra prieštaringi klausimai dėl politikos pasakyčiau, kad mes turime teisėkuros galės, bet galbūt e, vaisingiau būtų tiesiog e, diskutuoti su Eurojusto valdyba ir išsiaiškinti, o kokiuose politikos rytise jiems labiausiai reiktų pagalbas. Dėl finansų ir administravimo, tai šiame parlamente yra biudžeto komitetas, yra lybė komitetas, kuris turi galių. E, formuojant biudžetą, mes turime biudžeto kontrolės komitetą, taigi gerai esame pasirengę. Man e, įdomu Jums paminėti, kad e, ta studija, kurią minėjau, gana griežtai sako, kad Europos parlamentas neturėtų būti įtrauktas į valdymo tarybą, neturėtų ten turėtų narių ir neturėtų dalyvauti skiriant jos narius ar pirmininką. Ten labai aiškiai sakoma, kad tokiu būdu parlamentas išlaikytų savo neutralumą ir todėl galėtų veiksmingiau atlikti priežiūros funkcijas. Pati tema šiame parlamente čia yra kontroversiška, nes yra kolegų čia parlamente, kurie labiau norėtų būti įtraukti bent jau į pirmininko skirimą. Tačiau, žinoma, apie tai galime dar mąstyti. Reikalas tas, kad e, pats jautriausias klausimas, kai kalbame apie priežiūrą, yra informacijos gavimas iš agentūrų Ar tai būtų Eurojustas, Europolas ar Frontexas. Kokią informaciją turėtume gauti ar turėtume teisę gauti? Įdomu pasakyti, kad toje studijoje yra pirmoji rekomendacija, kuri sako, yra svarbu, kad Europos parlamentas turėtų užtikrinti, kad bet kokie nauji tų institucijų priežiūros mechanizmai neatgrasytų valstybių narių nuo tų institucijų panaudojimo kaip bendradarbiavimo platformų. Kitaip sakant, jeigu pernelyg daugiau iš tų institucijų prašysime, pernelyg daug apkrausime jų pečius naštą, tai valstybės narės nueis kitų, kitą linkmę pasirinks dvišalį bendradarbiavimą vietoj to, kad veiktų per Eurojust ar Europolą. Tvarka. Bet antra vertus, be jokios abejonės mes turime teisę gauti informaciją. Ir čia reikia bandyti atsakyti į tą klausimą, kaip suderinti tuos du aspektus. Ir vienas iš atsakymų, aš beveik tikra, kad tai uh, ir yra e, problemos sprendimas, būtų štai koksai. Visų pirma, kai kalbame apie informaciją, kurios reikalaujame iš tų agentūrų, mes visada turime galvoje, kad jie patys gavo informaciją iš valstybių narių, iš įvairių nacionalinių institucijų, ar žvalgybos agentūrų, ar policijos, ar kitų. Ir šią prasme mes, kaip Europos parlamentas, turime labiau pasitikėti nacionaliniais parlamentais ir jų institucijomis, kad jos tinkamai prižiūri, taiko parlamentinę priežiūrą nacionaliniu lygmeniu. Šia prasme, jie geriau žino, ką daro ir būtina mums gerai bendradarbiauti, tokiu būdu išvengiant dubliavimuose to, kas yra jau daroma nacionaliniu lygmeniu. Dar vienas dalykas, tai turėtume daugiau negu kad dabar pasinaudoti galimybę geriau bendradarbiauti su bendromis priežiūros institucijomis. Mes būtent tas institucijas įkūrėme, mes turime galės griežtai prižiūrėti tas agentūras, tad ir turėtume su jais artimiau bendradarbiauti. Nes būtent jos turi teisę pažiūrėti į visą informaciją, į E, visas dosijai, visas bylas ir tada ateiti pas mus ir pasakyti, kad kažkas negerai ir tada reikalauti, kad agentūros kažką ištaisytų. Taigi šiuo metu sąžiningai pasakykime, kad kol kas parlamentas su tuo bendruoju priežiūros, su ta bendraja priežiūros institucija susitinka tik tada, kai Ana pateikia uh, metinę ataskaitą. To tikrai nepakanka. Na dabar grįžtant prie tos studijos. Joje labai aiškiai sakoma, kad Europos parlamentas neturėtų turėti prieigos prie informacijos, kuri yra pateikta nacionalinių valstybių į duomenų bazės, nes tai būtų įsikišimas į privatų gyvenimą. Iš tikrųjų, tiesa, kad šiame parlamente mes dažnai prašome pernelik daug. Kartai, žinoma, yra ir gerų priežasčių tam. Aš esu iš frakcijos, kuri e, kritikuojama už tai, kad labai garsiai kalba, kvestionuodama proporcingumą ar e, kažkokio teisės akto reikalingumą. E, Bet tada mano atsakymas yra toksai. Jeigu aš negaunu pakankamai informacijos, kaip galiu tinkamai nuspręsti ir įvertinti, kas, kas vyksta agentūrose. Ir man tikrai malonumas pacituoti vėlgi tą studiją, kur sakoma, informacija tai tas degonis, kuris palaiko priežiūrą. ir jos veiksmingumas bus nepilnai išnaudotas, jeigu ji nesirems aktualią informaciją. Bet tokios informacijos iš tiesų mums čia Europos parlamente būtų sunku susivokti, ar reikia daryti pataisas įstatymuose, ar reikia apsispręsti dėl didesnių biudžeto išteklių, ar reikia imtis kažkokių kitų bendradarbiavimo tipų. Kaip turėtume tą informaciją gauti? Čiagi vėl vyksta gana aktyvi diskusija mūsų parlamente. Studijoje minima, pavyzdžiui, galimybė e, įkurti tam tikrą pakomitetį, kuris dirbtų tik su ta vadinamąją slapta informacija klasifikuota slapta informacija. Kiti kolegos sako, ne, ne, ne, ta informacija turi būti vieša, abi pusės turi savo argumentų ir žinoma turime elgtis protingai, kai galvojame apie tai, ko mes reikalaujame, kokios informacijos reikalaujame. Tačiau be abejo, turi būti mechanizmai, kurie leistų e, Europos parlamento nariams prieiti prie slaptos informacijos. Na, o pabaigti norėčiau nuo to, nuo ko pradėjau. Tuo, nuo ko pradėjau. Kai kada galbūt nėra jokio reikalo galvoti apie naują teisės akto. Galbūt mes e, esamas spragas galėtume užpildyti geriau bendradarbiaudami, pasitikėdami vieni kitais labiau tikėdamiesi, kad jūs tinkamai atliekate savo darbą namie ir tuo pat metu tobul, tobulindami savo veiklą, pasinaudodami tomis institucijomis, kurias jau sukūrėme ir kurioms suteikėme tam tikrus įgaliojimus. Dėkoju. Ačiū, ponė Viber. Dabar dar išgirsime akademinį požiūrio tašką, kurį pristatys profesorius Henry Labail iš Bajon teisės fakulteto. Bien, merci, monsieur le président. Ačiū pirmininkė. Dėkoju už kvietimą, už tai, kad suteikite man tokios garbės pasidalyti nuomonę šiais svarbiais klausimais su e, Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų nariais. Jau laikas vėlyvas, taigi aš e, gal nekalbėsiu apie visus teisininkų e, subtilumus, vingrybės visas nedėstysiu, o kalbėsiu atvirai ir tiesiai, pristatysiu akademinį požiūrę tašką. Pirmoji pastaba. Taigi, tai būtų e, kaip Europos teisinė erdvė lietai yra kuriama Čia kalbame konkrečiai apie Eurojust, 2003 metais įkurtas, 8 metai. Taigi, kalbant apie ES teisės aktų įgyvendinimo visą sistemą, 2003-2004 metais pagrindiniai teisiniai aktai patvirtinti, niekas per daug nepasikeitė, taigi kokį vaizdą matome. 2002 metais įkurtas Eurojustas, 2008 metais priimtas sprendimas ir viskas. Toliau Stoholmo programa, vidaus saugumo strategija, toliau komisijos veiksmų planas, kurį ketina parengti e, Stoholmo programą įgyvendinti. Prie to dar sugrįšiu. Labai mažai, ką mes turime. Ir tikrai to nepakanka ir komisija sako, kad reikia sustiprinti piliečių pasitikėjimą ES teismų sistema ir jos sukūriama pridėtinė verte Europos piliečių gyvenime, užtikrinant Europos anglaudą ir taip toliau. Tikrai to nepakanka. Reikia gyveninti galiojančią sutartį ir teisės profesoriai, aišku, analizuoja visus tekstus, kodeksus, jurisprudenciją, aiškinasi visas savokas ir teisininkai tikrai yra pasimetę, kai eina kalba apie Europos politinį ciklą, rezultatų, rodiklius, programas teisės rytyje tikrai čia susidurėme su labai senomis, senomis kaip žmonija problemams. Tai yra kovos su nukalstamumu, pagrindinių teisių gynybas, tiek um, nukentėjusių, tiek kaltininkų uh, teisių uh, gynimas. Dabar taip, svarbiausia, aišku, reikia remti sutartimi į viską, mums pasako, tai yra Lisabonos sutartis, Antra mintis. Gerbiama parlamentarė tik labai puikiai mm, tik tai sintės pristatė, kalbėdama apie Eurojustą Lisabonos sutarties kontekste ir um, šios sistemos ateitį ES. Toliau Eurojusto harmonizavimas neįvyko, nes yra remiamasi 2002 metų pagrindų sprendimu, kuris buvo pakoreguotas 2008 metais, tarsi Lisabono sutartis visiškai neegzistuotų. Aš dar sugrįšiu prie tokių labai atsargaus požiūrio elementų su Lisabono sutartimi, aišku, Ypač paminėčiau ketvirtą skyrių, penktą straipsnį. Čia represinė ta funkcija, aišku, yra labai svarbi, tai yra įstatymo vykdymo funkcija, yra labai svarbi. Ir čia turime kalbėti apie mm, bendarbiavimą tarp valstybių narių nežiūrint to, kad tarp vyriausybinis elementas jau yra panaikintas. Tačiau nėra e, mm, Europos teisėjų kažkokios tai valdymo struktūros. Nacionalinės valdžios institucijos vis dar yra visos veiklos e, šerdis, visa pradžia ir pabaiga. Uh, Ir kaip ponas Viljams puikiai e, tai tik ką pristatė, būtent kalbame apie tarpininkavimą tarp valstybinio ir europinio lygmens, kuris yra labai sudėtingas. Ir tikrai, jeigu norėtumėm susidaryti vaizdą, kaip sudėtinga tai yra padaryti, tai būtent viskas juk remiasi nacionalinėmis administravimo struktūromis ir europinė teisė Europos Sąjunga dabar kūrė atitinkamus mechanizmus, kurie yra, aišku, daug sudėtingesni nei vien tik tai um, valstybinių uh, tarnybų bendarbiavimo mechanizmai. Eurojustas šiandien negali tiek išplėtoti savo potencialo, kiek turėtų uh, Tačiau ši struktūra iš tikrųjų yra labai svarbi ir jeigu pažvelgtumėm atidžiau į sutartį, lab, kas yra svarbiausia, ko yra pasiekta Lisabono sutartimi, mm, yra būtent Eurojustas. Tai yra tikrai ta institucija, kuri yra bendarbiavimo tarp valstybių nažių visas centras, esmė. Ir ypač paminėčiau sutarties 85 straipsnį, kuris e, turėtų leisti mums e, visiškai kitaip ateityje dirbti, daug efektyviau užtikrinti bendarbiavimą. Ir aišku, vis tiek leisti pasiremti toliau nacionalinėmis struktūromis, uh, Šiandien Eurojusto darbas yra tik tai paraginti e, nacionalinės struktūras veikti, ta, e, tačiau ateityje, aišku, reikėtų remtis antruoju straipsniu ir tai reiškia, kad reikėtų nacionalinių struktūrų darbo koordinavimą stiprinti, užtikrinti geresnį jų bendradarbiavimą. Vėlgi 80 penktą straipsnį priminčiau. Čia būtų mano antroji mintis. Jūsų atsakomybė prieš istoriją bus didžiulė. Ir kaip iš tikrųjų pagal 85 straipsnį reikės reglamentuoti nuostatų gyvendinimą. Ant 85 antrame straipsnėje yra pasakyta, kad jūs turėsite apibriežti tikrai visiškai esminius klausimus ES e, erdvėj ateityje, tai yra kokios bus Eurojusto um, funkcijos, įgaliojimai, kompetencijų sritis ir taip toliau. Ir čia, aišku, trys elementai yra labai svarbus. Ar Pavyzdžiui, e, kuomet yra baudžiamojo, e, baudžiamosios teisės nuostos įgyvendinamos, pers, baudžiamasis persekiojimas, kuomet įsigalioja, kai valstybės narės nusprendžia atlikti tokios ties tyrimus. Ir čia, mano manimu, ES teisės aktų leidėjams teks pamastyti dėl trijų elementų. Visų pirma, dėl struktūrinių dalykų, sakyčiau. Taigi, to, tie struktūriniai pamastymai priversiu jūs iš tikrųjų Eurojustą paversti mm, teismų tikro bendarbiavimo struktūra. Turi, reikėtų nepamiršti, kad turi, turi būti ir teisėjai, ir prokurorai uh, įtraukti į šį darbą. Europos teisingumo teismas taip pat yra labai svarbus. Struktūra struktūriniais klausimais sprendžiant reikės visų pirma e, nustatyti tam tikrus standartus. Aš, aš man ne visiškai e, priimtinas yra finansinis e, veik, visas fin, finansavimo sutvarkymas, kai eina kalba apie Eurojusto veiklą. Antro, antras pamastymų elementas, kaip aš jau sakiau, yra tai, kad Eurojustas kol kas neturi e, tinkamo statuso. Ir čia reikės galvoti apie funkcijų elementą. Uh, Aišku, neina kalba apie tai, kad Eurojustas turėtų turėti įgaliojimus vykdyti tiesiogiai tyrimą vietoje ir taip toliau. Tiesiog reikia galvojant apie funkciją suprasti, kas yra valstybių narių kompetencijoje. Tai yra tyrimas tas ir valstybės narės turi vykdyti savo visas pareigas, tas pareigas, kurias jos yra prisėmusios pasirašydamos sutartį. Ir čia aš norėčiau priminti 27 deklaraciją prie Lisabono sutarties pridėta, kur valstybės narės turi galvoti apie nacionalinės taisyklės taikomas tyrimams tyrimo atlikimui. Ir čia toliau dar trečias būtų jūsų pamastymo elementas. Tai yra įvertinimo klausimai. 85 straipsnio paskutinėme, paskutinėme punkte būtent kalbama apie Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų vaidmenį e, Eurojusto veik, e, veiklą prižiūrint. Ir tai, mano manimo, yra labai svarbus klausimai. ES nėra tokia institucija kaip kitos. Taktimuok. Pirmininkas primena, kad mes turime baigti pusę septynių, o dar yra daug nacionalinių parlamentų ir Europos parlamento narių, kurie nori pasisakyti. Taigi, kalbant apie galių atskirimą, kaip Eurojustą galėtų kontroliuoti teisės aktų leidėjai? Tai yra svarbus pamastymas. Ir paskutinis dalykas - išvados. Kalbant apie ES vidaus saugumo strategiją, apie kurią buvo plačiai kalbama, ji mini Eurojustą tris kartus. Taigi, štai kaip svarbu, kokia svarbi yra ši institucija. Aš pabaigai prisiminsiu, pana Manar, pasakytą mintį kad 2010 metų veiklos ataskaita Eurojusto yra puikiai, tačiau aš vis tik tai norėčiau išiškinti keletą trūkumų. Tūkstančiai tyrimų, 1400 tyrimų, ar iš tikrųjų ar tai yra didelis skaičius ar ne, ar tiek tyrimų atliko Eurojustas, ar e, lyginant su 500 milijonų piliečių, ar tai yra daug ar ne. Vien Luksemburgas yra iškilęs daugiau klausimų nei Ispanija, tačiau uh, Luksemburgas gal galima jį prilyginti uh, Čikagai. Uh, Niderlandai tiek pat turi tyrimų kaip Prancūzija. Čia tikrai akivaizdu, kad yra problemų, ar tai vienur per mažai, ar tai kitur per daug tų tyrimų. Ir manau, kad turi būti labai aiškiai pareikšta, jog ES patikimumas, reputacija, tai yra Europos laisvės saugumo teisingumo erdvė. Ir Todėl reikia galvoti apie pagrindinį principą labiau nei efektyvumą ir aš manau, kad Europos parlamento vaidmuo šiuo atveju yra labai svarbus. Euh, labai ačiū už Jūsų analizę, labai ačiū, kad Jūs sutikote patrumpinti savo pasisakymą. Taigi, Dabar mes esame pasirengę pradėti diskusijas šio klausimu, jau matau e, narių norinčių pasisakyti. E, paskutinis e, turas, kai visi parlamentarai turės galimybę pasisakyti, o po to prelegentai jau dar kartą pasisakys ir užbaigs šios dienos posėdį. Dabar Švedijos Rikstago atstovė. Ačiū Pone pirmininkė, gerbimi kolegos. Aš norėčiau pradėti nuo to, kad norėčiau padėkoti Europos parlamentui ir lygio komitetui už šią labai įdomią popietę. Man atrodo, kad tai yra labai svarbu, kad mes parlamentarai, nesvarbu iš kokių parlamentų, nacionalinio ar Europos parlamento, susitinkame dabar čia ir turime galimybę galite pasikeisti informaciją, patirtimi ir aptarti e, šiuos tikrai svarbius klausimus. Taigi, kovojant su tarptautiniais nusikaltimais, reikia tarptautinio bendradarbiavimo. Todėl nacionalinė policija arba prokuratūra turi turėti galimybę atvykdyti tyrimą keliose šalise. Todėl labai svarbu pabrėžti pusiausvyrą tarp nusikaltimų prevencijos priemonių ir priemonių, kurios apsaugo žmogaus teisės. Eurojustas ir Europos teisminis tinklas e, pastaruoju metu įgavo labai svarbų vaidmenį, siekiant pagerinti bendradarbiavimą e, baudžiamosios teisės srityje. E, kai kurie pavyzdžiai, kuriuos ponas Viljamsas pateikė mums, manau, iš tikrųjų paryškina tą bendradarbiavimo būtinybę. Labai svarbu, kad ES būtų ir toliau gerinamas bendradarbiavimas baudžiamos teisės rytyje. Tačiau sikiu mes turime aiškiai pasakyti, kokios turėtų būti nacionalinio institucijų atsakomybės ir kompetencijos. Ir kaip tos atsakomybės galėtų būti gyvenintos veiksmingiau ES lygių. Todėl mes norėtume e, pabrėžti tarp valstybinio bendradarbiavimo reikšmę Eurojusto e, kontekste, vykdant Eurojusto veiklą. Mums atrodo, kad iš esmės Europos e, prokuratūra nebūtų geresnė galimybė. E, Europos prokuratūra geriau nekoordinuotų negu Eurojustas tarptautinio bendradarbiavimo. Todėl mes turėtume e, įvertinti ankstesnių priemonių veiksmingumą ir pažiūrėti, ar tos priemonės tinkamos yra iškeltam tikslui pasiekti. Todėl mes turėtume eiti tuo pačiu keliu. Tai būtent stiprinti pasitikėjimą tarp valstybių narių, kad e, būtų galų gale padėti pamatai bendradarbiavimui ir abipusio pripažinimo principui. Tai kad važiuojamos teisės rytyje priimti nuosprendžiai būtų pripažįstamasi keliose valstybės narėse. Tai yra labai svarbus tikslas. Todėl Reikia atsižvelgti į atskirų valstybių narių atskiras teisės sistemas ir atsižvelgti taip pat į nacionalinius baudžiamosios teisės principus. Todėl aš norėčiau vėl pabrėžti, kad vis dėlto tarptautinis, tiksliau tarpvalstybinis bendradarbiavimas yra uh, svarbus Eurojusto srityje. O rytoj aš pateiksiu uh, dar papildomą informaciją apie E, tarp valstybinį bendradarbiavimą, tarp vyriausybinį tiksliau bendradarbiavimą. Taigi aš matau, kad e, iškeltos rankos dar parlamentarų, kurie nori pasisakyti, tačiau mes neturime tiek laiko, mes 18.30 turim baigti posėdį. Ponas e, Basilgi Sulaudų iš Graikijos parlamento. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti Europos parlamentui Man tai yra didžiulė garbė dabar pristatyti savo gimtosios Graikijos nuomonę. Būtent norėčiau pabrėžti korupcijos problemą, nes korupcija plinta kaip vėžys. Ir mes, kovodami su korupcija, turėtume taikyti atitinkamas politinės priemonės, kurios e, padėtų kovoti su korupcija ir taip sumažintų tą krizę, kuri dabar apie mus yra kai kurias valstybės, ypač mano valstybė. Tačiau Mes turėtume atkreipti dėmesį ir tai, kad korupcija ar nusikalstama veikla dalyvauja ne tik ES piliečiai, bet ir kitų šalių piliečiai. Ir e, mes e, turėtume, e, turėtume mm, Europos parlamentą paskatinti, padėti vykdyti šitą demokratinės reformas ir kovos su įvairiais nusikaltimais reformas valstybėse narėse, nes tos valstybės narės nebepajėgia pačios susidoroti Taigi, norėčiau atkreipdėmės daugiau į teisės aktus, kurie turėtų būti veiksmingesni ir atsižvelgiant į mm, baudžiamosios teisės nuostatas ir atsižvelgiant į tai, kokiu tikslu siekia Eurojustas ir jų sprendimų, jo sprendimo įgyvendinimą. Reikia atkreipti dėmesį ir atskiros valstybės narės principus ir vertybės. Tai būtent reiktų, sakykime, įtraukti dar tokius dalykus į, į mūsų saugumo strategiją kaip mažamečių vaikų apsaugą. Arba, sakykime, kovo prieš nusikalstamumą, kurio atstovai, tai yra nusikaltėliai, yra ne ES piliečiai, bet atvykėliai iš trečiųjų šalių. Taigi mes turėtume nustatyti reikšmingus prioritetus. Kad e, būtų įvykdyti struktūriniai pokyčiai ir Eurojustas vykdytų savo veiklą e, efektyviau. Ačiū. E, dabar ponė Kinga Gens iš Europos parlamento. Dėkuoju keletą trumpų pastabų ir klausimų. Panas Viljamsas paminėjo Europos apsaugos orderį, sakė revoliucinis žingsnis į priekį, visiškai tam pritariu, puikus žingsnis. <clears throat> Bet ar jūs sakote, kad po to, po remiantis tuo Europos uh, apsaugos orderių, valstybės narės yra priverstos bendradarbiauti greičiau ir veiksmingiau. Ir ar tai kaip nors įtakos pasitikėjimo stiprinimą, o tai gali turėti įtakos ir kitiems atvejams. Dabar dėl Eurojusto darbo su asmeniais du, e, duomenimis. Čia yra asmens duomenų e, apsaugos klausimas e, ir demokratinės priežiūros klausimas. Na ir paskutinė pastaba dėl to mandagumo, dėl e, galimybės įvardinti ir pagėdinti. Ar jūs negalvotumėte, kad ir jūs galėtumėte pasinaudoti šiais metodais? Dėkuoju. Dabar Italijos senato atstovas Alberto Moritati. Dėkuoju, pirmininkė. Aš labai telegrafišku stiliumi pabandysiu pakalbėti e, dvi e, preliminarios pastabas, grįžtant prie to, ką pasakė kolegė iš Graikijos. Tad e, kas atsitinka su mūsų indėliais, ar juos atsižvelgiama? Ar prasideda kažkoks diskursas, kažkokia dialektika? E, matome, kad e, vyksta krizė, kuri pareikalauja viešų finansų ir iškyla klausimas, ar visa tai e, vis tik tai e, yra priimama domen ir jeigu taip, tai kaip. Kitas dalykas, ir čia kolega Alfano apie tai kalbėjo. Europos taryboje turėtų būti komitetas, kažkoks laikinas komitetas, kur pasitelkus e, nusimanančius e, ekspertus žmonės galima būtų rimtai kalbėti apie tarptautinį nusikalstamumą, kuris be jokios abejonės kenkia laisvės saugumo ir teisingumo erdvei. Mafija jau nebėra nacionalinė problema, tai jau tarptautinė problema. Tad ir kas turėtų būti daroma, kovojant prieš tuos išpolius e, prieš piliečių laisvės. Na ir dabar labai trumpai kalbam apie Europolą, kalbam apie Eurojustą, tarsi atskirai, bet to daryti neturėtume, turime neužmiršti, neužmiršti abiejų, jie abu yra tos pačios tikrovės du skirtingi aspektai. Mes, e, ponė pirmininkė, jau labai labai atsiliekame nuo įvykių Seniausiai e, turėjome jau išspręsti klausimą, ką turi turėti galimybę padaryti Europolas ir Eurojustas. Visų pirma, mes turime apibriežti Eurojustui užduotis. E, kalbame apie Eurojustą, bet nekalbame apie teisėją, Aš žinau, kad ten dirba 200 žmonių, nežinau jų kvalifikacijų, ne, nežinau, kom jie užsima, tiesą sakant, tai paskui 50 ekspertų. Taigi e, personalas, kuris, e, kaip buvo pasakyta, yra mažas, bet labai veiksmingas. Ir aš nekvestionuoju jų darbo kokybės, bet ar struktūra yra veiksminga ir efektyvi. Uh, Nebesiplėsiu daugiau, tik tai e, pabandysiu suformuluoti kažkokią rekomendaciją. Man atrodo, reikia labai aiškiai apibriežti specifines galias. Europolas, Eurojustas turėtų būti naudingesni ne vien dėl to, kad jie skatina bendradarbiavimą. Juk e, negalime tikėtis, kad žmonės kreipsis į organizaciją tik dėl to, kad gautų kažkokias prognozes. Jie nori, kad organizacija būtų naudinga, turėtų kažkokią duomenų bazę, turėtų e, galimybę tirti. E, aš manau, kad reikia veikti taip, kaip Italijos kovos su mafija prokuroras, kai jisai turi savo duomenų bazę ir gali pasiremti kitomis duomenų bazėmis. Pirminkė, aš nenorėjau savo pasisakymę išlikti vien tik tai formalistu. Mes turime galvoti konkrečiai, kad turėtų prasmės mūsų atvykimas čia nais. Dėkoju dabar ponas Konstantinas Savaras iš Graikijos parlamento. Ačiū. Aš pirmiausia norėčiau palinkėti sėkmės profesoriui ir padėkoti už jo pranešimą bei už jo išreikštą kritiką. Iš tiesų aš galiu jo teiginius tik patvirtinti. Iš tiesų mums reikia um, įvairiais, įvairiais Europos uh, lygmenimis vykdyti, tarsi pasiekti tarsi katarsi nes kitaip mes nesuprasime iš esmės, kur kokios apibrieštis taikomas, ko mes siekiame. Nes dabar mes tik tai minčių pasaulyje savo blaškomės, filosofiškai samprotaujame. Aš e, e, norėčiau paminėti šitą vieningą teisės erdvę. Kągi tai reiškia? Taigi, kokia šita erdvė turi bendro su nacionalinių valstybių teismų praktika arba jų priimamais sprendimais. Iš esmės, tai nėra suderinama su vieninga erdve. Galbūt mes galime suderinti, sakykime, procedūrinius klausimus arba gyvendinimo kažkokių teisės aktų klausimus. Tačiau bet kokiu atveju mes turime pabrėžti, kad e, visi ES piliečiai bet kada suprastų, kad, e, kad e, Europolas ir Eurojustas yra ir jo kasdienio gyvenimo ar jo teisinės aplinkos dalis. Taip pat norėjau paminėti ir kova su korupcija, e, politinės priemonės ir tam tikrus valstybės veikėjus. Manau, kad e, tai irgi yra Europolo kompetencijos rytis kova su tokiais nusikaltimais arba su žalinga veikla. Tačiau ši veikla nelabai atsispindi Europolo kompetencijoje. Man atrodo, kad e, mes e, turėtume vertinti Europolą ir Eurojustą kur, kaip institucijas, kurios prisideda prie vieningos Europos erdvė, teisinės erdvės kūrimo. Nes uh, turi būti akivaizdu, kad tos institucijos prisideda prie naudos, kuri teikiama mok, mūsų mokesčių mokėtojams. Ir paskutinis klausimas prieš perinant prie, prie legendų atsakymų. Dar noriu paaiškinti, kad uh, Europos parlamente. Mm, darbas yra toks, kad laikas yra labai svarbus. Taigi, dar kartą primenu laiko svarbą, nes e, vertimo e, nebelieka pusė septynių. Tai e, daugia kalbystės sąlygomis dirbame, par, dirbančiame parlamente laikas yra labai svarbus. Mm, aišku, Tai yra labai svarbus klausimai Europolo, Eurojusto priežiūra. Mes galėtumėm visi valandų valandas kalbėti šiais klausimais, tačiau turime sutelkti dėmesį į pagrindinius klausimus, į kuriuos efektyviai atsakytų mūsų prelegentai. Ir... Mm, Kolčetą paprašysiu labai trumpai kalbėti. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pabrėžti du dalykus. kalbant apie nacionalinių parlamentų požiūrio tašką. Taigi, Eurojusto vaidmuo. Aš visiškai pritariu tam, kad Lisabonos nuostos turi būti taikomos Eurojust, atitinkamai jo veikla turi būti pakoreguota, bet bendrai vidaus reikalų ir teisingumo erdvėj to reikia, tos Lisabonizacijos nes e, dabar visi tie klausimai yra nacionalinių e, struktūrų kompetencijoje, tuo tarpu, kai nusikalstamumas darosi e, pasaulinis, globalizuotas. Uh, Europos tyrimo orderis, manau, um, būtų labai svarbus šio klausimu ir manau, kad mūsų susitikimas yra ypatingai reikšmingas, nes leidžia mums aptarti e, šios ryties naujoves mm, Europos arešto orderis, Europos tyrimo orderis mm, galėtų būti tarybos planų dalis ir policijos, vienos valstybės policijos pareigūnai galėtų dirbti kitur. Tokiu būdu e, būtų galima apginti piliečių teises ir atlikti tyrimą iki galo. Tai um, Europos arešto orderis čia yra labai svarbus ir Eurojustas galėtų suvaidinti labai svarbu vaidmenį tokių tyrimų kontekste. Bet nereikėtų apriboti Eurojusto darbo, kad jis negalėtų pradėti e, tyrimų savo iniciatyvą. Nes situacija yra aiški. Turime remtis konkrečiais pranešimais ir Eurojustas turi turėti galimybę um, imtis tyrimo savo iniciatyvą. Tai turėtų būti mm, Europos tyrimo orderio sritis. Kartais matome visiškai nepaaiškinamą pasipriešinimą iš kai kurių valstybių narių mm, to klausimu. Pirmininkas, labai prašau vertėjų dar šiek tiek padirbėti ir prašau prelegentų, kaip galima trumpiau sureaguoti į pasisakymus. Ačiū pirmininkė, tikiuosi kalbėsiu trumpai. Porą dalykų. Visų pirma, dėl duomenų apsaugos. Uh, Mm, kadangi laikas spaudžia, negalėsiu atsakyti į konkrečius klausimus, tačiau kalbant bendrai apie domenų apsaugą Eurojuste, e, tikrai neturėtų kilti sus... E, nerimo dėl to, visų pirma, dėl to, kad informacijos autorius yra valstybės narės, jos yra tos informacijos savininkės, ar ta informacija būtų perdodama Europolo ir Eurojustui, vis tiek kontro, informacijos kontrolė išlieka valstybės narės rankose. Ir ta informacija yra būtent mm, taikoma persekiant už nusikaltimus, tačiau kontrolė lieka valstybių narių rankose ir toliau. E, dėl duomenų e, tvarkymo Eurojuste mes turime bendrai dirbančius priežiūros e, atitinkamus organus ir tai yra priežiūros objektas Eurojuste. Dabar dėl tos kritikos, kuri buvo išsakyta dėl Eurojusto darbo. Uh, Turiu pasakyti, kad e, tikrai turėčiau atmesti didžiąją dalį iš tos kritikos dėl Eurojusto darbo. E, manau, kad tikrai e, pagristai galiu pasakyti, kad de, per dešimt darbo metų Eurojustas pasiekė didžiulę sėkmę savo darbe ir mes daug pasistumėjome prieki ir tyrimus atliekantiems pareigūnams ir prokuratūrams mes suteikėme labai daug naudingos pagalbos. Aš sutinku su tuo, kad turėtumėm labai skubiai imtis patir, sukauptos patirties plėtimo, platinimo darbo, būtent galvojant ypač ir apie atitinkamą centrą, kuris galėtų tuo užsiimti ateityje. Pone Weber, tik vieną sakinį. Jeigu iš tikrųjų Norime turėti laisvės saugumo erdvę ES. Turime galvoti, kad ateityje Eurojustas turi tapti daug daugiau, daug svarbesnė institucija, negu kad yra iki šiol. Ji prasidėjo a, tas, ta, ta institucija prasidėjo nuo pakankamai mažo tarpusavio pasitikėjimo lygio, paskui tas pasitikėjimo lygis augo, bet taryba labai nenoriai nori prisidėti prie to, kad Eurojustas pakiltų į dar aukštesnį kokybinį lygmenį. Profesorius labai. Čia jum nacionalinių parlamentų atstovams labai svarbu pasakyti, kad um, pagal sutartį 68 straipsnį taryba apibrėžia uh, um, persi, visas persikėjimo funkcijas ir čia viskas priklauso nuo valstybių narių vadovų. Jeigu pažiūrėtumėm 2010 m. Eurojusto ataskaitą, matome, kokios yra problemos. Taigi, išvada, aš labai pritariu tai nuomoniai, kurią išsakė um, anksčiau kalbėję kolegos. Eurojustas yra tikrai ypatinga institucija, puikiai institucija. Tai yra Europos teismų bendradarbiavimo ateitis ir tikrai jie Eurojustui turi būti sudaryta galimybė išnaudoti visą potencialą, kurį numato Lisabono sutartis. Dėkuoju visiems prelegentams. Priminsiu, kad rytoj mums pirmininkaus nacionalinio parlamento narys, o konkrečiai ponas Henny, lordas Henny iš Čiziko, iš lordo rūmų. Noriu taip pat jums priminti, kad e, teks atsinaujinti leidimus įeiti į parlamento posėdį. Tad toj pačioj vietoj, kur šiandieną juos radote, rasite ir rytojaus leidimus. Na, o dabar norėčiau pakviesti jūs kokteilių. Čia Paul Henry Spak pastato mezaninė antrame aukšte. Taigi, pasimatysime ten arba rytoj šito. And thanks the interpreters.